Guten Morgen. Ich darf die unterbrochene Sitzung eröffnen. Labas rytas. Norėčiau tęsti posėdį, pasveikinti jūs susirinkus į mūsų biudžeto kontrolės komiteto posėdžio tęsinį ir tęsime svarstydami devintąjį klausimą, tai yra specialioji ataskaita 11 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas ES paramos vystimus įskirtos aprūpinti maistų veiksmingumas už Sakario Afrikoje. Ponas Vesbergas iš audito rūmų dalyvaus mūsų diskusijoje, be to man labai malonu pirmiausia jam ir suteikti žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Man tikrai malonu lankytis jūsų posėdėje. Aš trumpai pristatysiu audito rūmų atlikto audito rezultatus dėl ES e, vystimosi paramos aprūpinimo maistų už Sakario Afrikoje veiksmingumo. Pirmiausia, keletą žodžių apie aprūpinimą maistų kuri išlieka pasaulinio masto problema, nes apie milijardą žmonių vis dar badauja. Ir um, ši būklė apibriešta kaip visų žmonių uh, bet kokiu laiku turinčių fizinės, socialinės ir ekonominės sąlygas užsitikrinti uh, saugų ir maistingą maistą, kad būtų, myty, kad jų būtų patenkinti jų mytybos poreikiai. Kalbant apie aprūpinimą maistu, tai ši problema už Sakario Afrikoje yra didelė, nes maždaug du, nuo 239 milijonų žmonių 2010 metais e, didelė dalis jų taip ir nesu, didelė dalė jų taip ir nesugebėta užtikrinti tinkamos mytybos, o tai sudaro 30 procentų visų gyventojų skaičiaus. 2020 metų Europa skyrė 3,1 milijardą euro aprūpinimų maistų už Sakario teritorijose. Ir reikia pasakyti, kad pirmiausia, ES įvedė naują aprūpinimo maistų biudžeto eilutę, kuri yra skirta būtent e, siunto, maisto siuntoms ir užtikrina ilgalaikę pagalbą. Kokia pagalba teikiama? Tai yra uh, sėklą įvairios priemonės, kurios yra būtinos, kad būtų užtikrinti maistinių grūtinių kultūrų auginimas, taip pat ankstyvo įspėjimo sistema. Kitas dalykas tai yra aprūpinimo maistų teminė programa FSTP, kuri be kita ko dar prisideda prie tvaraus gamtinių išteklių ir ekosistemų valdymo. 2008 metais ES įsteigė trečiąją priemonę, tai yra maisto fondą, maisto banką, kuris leidžia labai greitai reaguoti sviruojant kainoms besivystančiose šalise. Ir dabar norėčiau pasakyti keletą žodžių apie auditą. Audito rūmai vertino, ar ES vystimosi parama, užtikrinant aprūpinimą maistų Sakario Afrikoje yra pakankamai efektyvi. Tam e, tikslui buvo atlikta analizė įvertinant atitinkamų susijusių šalių poreikius ir prioritetus. Audito metu buvo skiriamas didžiausias dėmesys trims aspektams. Tai yra e, maisto buvimas, galimybė gauti maisto ir e, maisto mytybinė vertė. Mes lankėmės trijose šalyse - Etijopijoje, Malavi ir Ruandoje. Be to buvo peržiūrėti išsamus dokumentai atspindintis padėti 13 šalių. O dabar norėčiau pasakyti, kokias mes padarėme išvadas. Pirmiausia, ES vystimosi pagalba užtikrinant aprūpinimą maistų Sakario Afrikoje daugeliu atveju yra veiksminga ir prisideda veiksmingai prie aprūpinimo maistu. Europos Sąjunga yra e, viena iš pirmaujančių tarptautinių organizacijų, kurios e, veikia aprūpinimo maistų srityje, remdama užsakario Afrikos šalis ir teikia pagalbą, kad e, tam, kad būtų užtikrintas maisto buvimas ir galimybė tą maistą gauti. Be to, ES vystimosi pagalba prisideda prie remiamų šalių poreikių ir prioritetų susijęjant EDF ir FTP. Maisto bankas, kuris buvo sukurtas, sustiprina ES įsipareigojimą padėti besivystančioms šalims. ES veikla daugiausia yra skirta tam, kad būtų užtikrintas tvarus aprūpinimas maistu. Tačiau nebejotinai yra sričių, kuriuose reikėtų dar tobulinti veiksmus. Nors komisija daugiausiai skiria dėmesio toms šalims, kuriuose didžiausias uh, nuo nepakankamos mytybos kenčiančių žmonių skaičius, vis dėlto yra e, galimybė remti ir kitas šalis, kuriuose maist, aprūpinimas maistu yra chroniškai blogas. Maisto bankas, kuris buvo sukurtas, e, 2007-2008 metais, kai kilo maisto kainų krize, faktiškai neužtikrina ilgalaikio kainų stabilumo. ES parama reiškia, kad reikėtų įvertinti remiamų šalių poreikius ir prioritetus šioje srityje. Tačiau komisija didžiausia dėmesį skiria mytybos klausimams. Labai dažnai uh, ES veikla neatitinka visų numatytų tikslų, ypač darbe su nevyriausybėminėmis organizacijomis. Ir tik pusė iš visų e, taikomų priemonių e, gali būti kvalifikuotos kaip prisidedančios prie tvaraus aprūpinimo maistu. Todėl ataskaitoje mes teikiame keletą rekomendacijų Europos komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai programavimo laikotarpiu po 2013 metų komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų atlikti struktūrizuotą aprūpinimo maistų kiekvienoje šalyje įvertinimą, tam, kad būtų visiškai aišku, kokiu sisteminiu veiksmu reikia imtis. Komisija taip pat EIVT turėtų išanalizuoti kartu tikriausiai su kitais e, partneriais tikslingumą nuolatinės priemonės, kuri papildytų jau dabar taikomas e, priemonės ir kuri būtų reikalinga spręsti potencialias galimas ateities problemas. Komisija ir EIVT turėtų teikti pakankamą prioritetą mytybai, kai formuodama savo bendradarbiavimo strategiją, apibrėždama ir kurdama įvairias priemonės. Tuo tikslu reikėtų naudotis politiniu dialogu su partnerių šalių vyriausybėmis. Komisija taip pat turėtų nustatyti labai tikslius tikslus, taip pat nustatyti ir atliekamos veiklos rodiklius, nes tokiu būdu bus galima geriau įvertinti riziką ir įvairias e, prielaidas, kurios užtikrintų sėkmingą priemonių taikymą. Komisija taip pat turėtų geriau užtikrinti geresnę paramą žemės ūkio ir socialinio e, programų finansiniam tvarumui. Tuo tikslu komisija turėtų daugiau dėmesio skirti veiksmingom žemės ūkio plėtros konsultacijom, taip pat infrastruktūrai, kuri yra būtina užtikrinti, jog derlius nežus, taip pat e, užtikrinti kaimo vietovių bendruomenėms teikiamus kreditus. Aišku, socialinės programos yra nemažiau svarbios. Ačiū. Pone Vesbergai už jūsų pristatymą. Dabar žodis pranešėjai Bertui Stasui. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Vesbergui ne tik asmeniškai, bet ir e, taip pat jo darbuotojams. Ši specialioji ataskaita yra labai tiksli, turi daug, patikė daug praktinės informacijos, tačiau patikė naujų idėjų ir politikos plėtojimas rytyje tokios specialiosios ataskaitos neturėtų būti vien teoriniai dokumentai, tai turėtų būti pagrindas praktiniams veiksmams. Ir taip yra ir šios ataskaitos atveju. Man taip pat labai malonu, kad panas Vesbergas pristatė vakar šią ataskaitą ir vystomojo bendradarbiavimo komitetui. Aš esu pranešėjęs ne tik šiame komitete, esu pakaitinis narys ir e, vystimosi komitete. Todėl labai gerai, kad tokie tokios specialiosios ataskaitos pristatomos ir nuolatinėse komitetuose atsakingose už šios klausimus. Labai svarbu, kad žmonės, kurie dirba su šiomis priemonės kasdien, turėtų žinoti jūsų darbo rezultatus taip pat. Taigi dar kartą labai ačiū. Apskritai, bendra specialios ataskaitos išvada yra ta, kad vystamoji parama už Saharą Afrikai iš esmės pasiekė savo tikslus, tačiau žinoma yra dalykų, kuriuos galima pagerinti. Ataskaitoje ir kalbama apie tokias sritis, kur galima darbą patobulinti. Na ir vienas dalykas, dėl kurio aš esu patenkintas, yra tai, kad e, aprūpinimas maistu yra ES vistamosios pagalbos dalis ir ataskaitoje daroma išvada, kad rūpinimas maistu yra svarbus tikslas. Panas Pesbergas pateikė ir skaičių iliustruodamas tai. Būtų mano toks klausimas komisijai ir valstybės narėms, nors valstybių narių atstovai čia nedalyvauja. Dešimtame fonde ūkininkavimas, rūpinimas maistu Šios rytis yra sumažintos palyginti su dabartiniu e, vystamoju fondu. Aš manau, kad tai yra tam tikras prieštaravimas palyginti su mūsų tikslais, todėl reikėtų e, tą aprūpinimo maistų prioritetą sustiprinti. Toks būtų mano klausimas ar pastaba komisijai, tikiuosi, kad yra kažkas čia ir iš komisijos. Ir tokia rekomendacija būtų, kad kai rengiamos strategijos, šalių strategijos dokumentai, daugiau e, dėmesio būtų skiriam aprūpinimo maistu klausimu. E, įdomu, ar jūs pritarėte tokiai e, strategijai ir tokiam <clears throat> pasiūlymui. Ataskaitoje aiškiai sakome, kad taip pat turėtume dirbti labiau sutelktai yra pakankamai dubliavimas, pavyzdžiui, žemės ūkio politika užsima šiais klausimais taip pat, pavyzdžiui, taip pat ir tarptautinės prekybos komitetas, kur kartu su komisija apibrėžima prekybos politika, turime taip pat vystamąją politiką. Ir klausimas, ar šios politikos sritis e, veikia ranko rankon, ar nėra kartais pavojų, kad atsiras tam tikrų prieštaravimų. E, tikslai yra aiškiai suformuoluoti, tačiau ne visada jų aiškiai ir tiesiogiai siekiame. Rūpinimas maistu ne, ne vien tik tai pagalba maistu. Žinoma, čia svarbus bendradavimas su e, kitomis paramos teikėjomis, vietos vyriausybėmis. Visi, kas dirba šioje srityje, žino, kad Afrika turi didžiulį potencialą apsirūpinti maistu pati ir netgi tiekti maistą kitoms pasaulio valstybėms. O taip iki šiol neįvyko dėl to ir kad e, vis dar Afrikoje badaujama, tai priežasčių yra įvairių. Karai, neramumai, bet apskritai e, dar be to ir infrastruktūros nebuvimas ir netgi ten, kur maisto yra, aprūpinti gyventojus, tas maistas kartais išvaistomas, nes jo neįmanoma pateikti rinkai, kad žmonės jį nusipirktų. E, dar viena išvada, kuri padaro, padaryta specialioje ataskaitoje, yra susijusi su maisto priemonė 80-10 metams. Aiškiai matome tam tikrą spragą tarp maisto priemonės ir e, naujų priemonių, kurios įsigalios 2014 metais. Man tai kelia nerima. Nes dabar yra būtent toks laikotarpis, kuomet maisto kainos auga, kyla spaudimas maisto tiekimo grandiniai ir tai turi didžiulės reikšmės kasdieniniam gyvenimui. Taigi, šiame kontekste, ko, ką planuoja komisija, kaip planuoja kompensuoti šią spragą, ko, kokių veiksmų jį ketina imtis. Žinoma, didėjančios maisto kainos e, yra šiuo metu svarbus elementas, ką ketinate daryti e, dėl to. Kita išvada ataskaitoje susijusi su apskritai e, visų programų tvarumu programos nebus tvarios, jeigu jos nesivadovaus ilgalaikių, ilgalaikių požiūrių, galų gale gali jos pasirodyti besančios laiko švaistimas. Taigi turime užtikrinti, kad programos būtų ilgalaikės tvarios aukštos kokybės. Taip pat svarbu užtikrinti, kad mūsų iškelti tikslai būtų išmatuojami ir turėtume tam turėti tam atitinkamų priemonių. Aš norėčiau pabrėžti auditorumų rekomendacijas, kurios ypatingoje ataskaitoje e, ypač aiškiai išdėstytos. Ir e, kai pakalbės mūsų komiteto nariai, galbūt komisija galėtų atsakyti šios mano klausimus. Ačiū. Okay, vielen Dank, äh, dem Bericht. Labai ačiū pranešėjai. Turiu du kolegas, kurie nori pasisakyti. Pone Matijo, pirmą. Ačiū pirmininkė. Noriu pritarti pranešėjai ir audito rūmų atstovui dėl padarytų išvadų. Apskritai, aišku, situacija yra pozityvi, tačiau yra erdvės patobulinimams. Aš norėčiau paminėti trečiąją dalį kur pranešės kalba apie pirmąją auditorumų pastabą. Komisija nesižvelgia į tai, kad reikia atsižvelgti į aprūpinimo maistų, rengiant e, šalių strategijas. Kitas svarbus dalykas yra e, ryšio nebuvimas tarp mais, aprūpinimo maistu eilučių ir, e, ir vystamojo fondo mums reikia užtikrinti, užtikrinti kad e, egzistuotų ryšiai tarp, tarp esamų eilučių. 20 dalyje kalbama apie pagalbą maistu, aprūpinimą maistu ir vystamąjį fondą. Sakoma, kad šeštaisiais metais kai kuriams šalims buvo teikiamas finansavimas pagal abi priemonės. Galbūt komisija galėtų čia paaiškinti savo darbo metodus, kad galėtume siekti abiejų fondų nu, tikslų. Kai dėl EDF maisto tiekimas, kaimo plėtra ir žemės ūkis yra svarbiausios temos e, kai kuriams šalims nuo 26 iki 6 metų. Tačiau tas šalių skaičius pamažu sumažėjo ir pripinimas maisto atrodo nebėra prioritetas, nepaisant to, kad tai yra vienas iš e, tūkstantmečio tikslų, kaip parašyta e, komisijos komitekate, parašytame 2010 metų kovo mėnesį. Ir atrodo, kad e, komisija pamiršo, kad maisto, aprūpinimui maistų reikia daugiau dėmesio. Atrodo, kad tas dėmesys nukrypa į kitas rytis. Tai yra fundamentalus klausimas, nes matome, kad ES darbo veiksmingumas aprūpinimo maistų srityje yra šiek tiek nustumtas į šoną. Galbūt komisija galėtų paaiškinti, ką jie galėjo padaryti, siekiant užtikrinti, kad aprūpinimo maistų daugiau dėmesio būtų skiriama sistemingai. Ką ketima, ketina komisija daryti, siekiant, kad aprūpinimas maistu sulauktų daugiau dėmesio laikotarpiu po 13 metų. Ir ar tai, jeigu tai būtų karnuojama su kitais paramos teikėjais, galbūt būtų galima žymiau sumažinti badą pasaulyje. Taip pat noriu pagirti auditorumus už jų darbą Ruandoje, Burundijoje ir Malavijoje. Ja, u hebt gezien, de heer Teurer is ondertussen verdwenen, dus... Atsiprašau. E, tikriausiai matėte, kad pirmininkas palika mus. Taigi aš turėsiu ir moderatoriaus ir pirmininko vaidmenį vaidinti. Ponas Gudai prašė žodžio. Taip, trumpai. Tiesiog pridurti dar kai ką prie to, ką mano kolega pasakė. Manau, kad turėtų būti daugiau koordinacinių veiksmų tarp valstybių narių. tai iš, jeigu koordinacija geresnė, tai čia parlamentas, Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai ir auditorumai turėtų tiesiog pasižiūrėti, kokia situacija yra Europos Sąjunga apskritai ir valstybėse narėse. Ne tik tai šiuo klausimu, bet ir kitais klausimais. nes iš tikrųjų čia ne tik ES reikalas. Todėl tiesiog gaila, kad nepakankamai koordinuojami veiksmai su valstybėmis narėmis. Ačiū. Panas Kreslė norėtų pakalbėti. Gal dar kas nors norėtų, ką nors pasakyti? Daugiau nematau. Panas Kreslė, man atrodo, jūs turbūt paskutinis pasisakantis. Ačiū. Taip, pateikite labai detalų, detalę ataskaitę su daug informacijos, bet nėra aiškiai nurodyta, kaip mes galime bandyti išeiti iš tos sunkios situacijos, kuri susiklosti, kurioje mes atsidūrėme jau keletą metų, suprantame, na, kur mūsų trūkumai, taigi ką mes galime daryti. Tiek daug pinigų išleidžiame. Ir matome, kad situacija vis blogėja. Norėčiau pasakyti, kad aš visiškai nepatenkintas, norėčiau paprašyti ir paklausti auditorumų, ar yra kokių pasiūlymų, ar kaip su tais pasiūlymais dėl fundamentalių pokyčių. Daug metų mes jau leidžiame daugybę pinigų ir iš tikrųjų nerandame būdų išspręsti tas praktinės problemas, su kuriamis žmonės susituria. Taigi nelabai mane patenkina tai, ką mes girdėjome, reikia labiau stengtis ir ieškoti efektyvesnių sprendimo būdų. Ačiū. Taip, kritinį žodį išgirdom. Panas Halking, galbūt jūs norėtumėte pabandyti atsakyti tuos klausimus. Ačiū, pirmininkė. Porą žodžių pirmiausia e, dėl maisto saugos ir a, e, kas įvyko po to, kai jau auditorumai spausdino ataskaitą. Ataskaitai pasirodžius, komisija ir toliau rėmi e, priemonės užtikrinančias maisto saugą tiesiog, kai bandoma spręsti e, problemas Afrikoje. Bet vis dėlto matome, kad daug dar kelia grėsmę maisto saugai. Pirmiausia, dėl auditorumo norėčiau dar kartą papriešti, kad darbą puikiai rūmai atliko. Taip, O ypač reikia kreipti dėmesį į išvadas ir mes atkreipiame dėmesį į tai, suprantame, kad reikia tas priemonė imtis greičiau ir kai dėl rekomendacijų, tai didelė dalis jų jau įgyvendinta, aš dar vėliau grįšiu prie to. Na, norėčiau apibendrinti komentarus, na, pirmiausia, dėl maisto saugos klausimų, galvoju, Europos Sąjungų, teikiant Europos Sąjungos pagalbą. Gaila, žinoma, e, kad, e, kad mes, kad tiesiog yra sumažintas skaičius šalių, su kuriamis mes dirbame. Yra šalis, kuriuose mes tiesiog akcentuojame, sutelkiame visą dėmesį. Uh, man atrodo, nuo 2006 metų tos šalis, su kuriomis mes ne, nu, tiesiog aptarėme, pasirenkame sritis, e, kuriuose dirbame. Ir viet, nepaisant tokios situacijos, mes dabar dirbame ties maisto saugos iniciatyvą. Peut-être que la Commission n'a pas fait tout ce qui était possible. Žinoma, ne viską padarėme, ką galėjome padaryti, bet tai jokių būdų nėra klausimas, į kurį mes būtumėm kreipę nepakankamai dėmesio. Norėčiau grįžti prie kai kurių kitų dalykų, kurie buvo išsakyti. Ir taip, kaip mes ketiname gyvendinti priemonės ateityje. Na, pirmiausia, maisto saugos klausimas daugiametėje finansinėje perspektyvoje 2013-2030 metai. Ne, 20 metai, atsiprašau. Na, tiesiog reikėtų ieškoti labiau struktūruoto požiūrio. Ir mes ir toliau e, analizuojame situaciją besivystančios ekonomikos šalyse kad iš tikrųjų galima, galima būtų na, pamatyti, kokiuose šalyse šitas maisto saugos klausimas jau yra na, chroniškas toksai visą laiką besitęsintis. Ir mes e, pamatėme 52 šalis, nežinau, ar jūs galite šitą žemėlapį iš čia matyti. 52 šalis, e, kurios jaučia nulatinį maisto saugos pavojų. pagrindiniai padaliniai mūsų dirbantis mūsų sistemoje rūpinasi, kad donorai atkreiptų irgi tai dėmesį ir kad galima būtų bendradarbiauti užtikrinant maisto saugą. Reikėtų taip pat, kad na, mūsų šita veikla, mūsų darbas būtų nuolatinis nenutrūkstamas, yra tam tikri rodikliai, kurių laikomasi turime galimybių e, atsiliepti kylančias problemas. Na. Uh, ces interventions visent essentiellement à travailler sur les conséquences. Maisto fondu mes galime tik tai sveikinti tą darbą, kurį jis atlieka. Taip, e, žinoma, mes e, dirbame su labiausiai pažeidžiamais žmonėmis, mes tiesiog stengiamės e, pataisyti situaciją, mes dirbame tiesiog su pasiekmėmis, tardamiesi susitvarkyti su krize. Komisija nori a, kalbėti labiau apie priežastis, kurios sukelia maisto saugos problemas. Todėl yra kuriama nauja politika, kuri buvo tai, komisijos įsvertinta. Tai yra na, tokia lyg atsparumo politika. Visą tai yra nukreipta į tai, kad galima būtų išvengti maisto krizės. Taigi pagrindinį dėmesį kreipiame į priežastis keliančią tą problemą ir E, su pasirinkime veiklos būdus, kad galima būtų su krize kovoti. Dirbame su šalimis partnerėmis ir a, e, tiesiog netgi žiūrime, kaip tai veikia atskiras, atskiras šalis. Taip, a, e, galima kalbėti ir apie sėkmės istorijas. Pavyzdžiui, Nigerija, viena iš šalių a, už Saharėje, kuri labiausiai pajuto gal mūsų pagalbą dėka labai aktyviaus politikos ši šalis sugebėjo geriausiai susitvarkyti su krize, pasitelkdama savo išteklius. Žinoma, su pagalba iš Europos Sąjungos. Dar vienas dalykas, kuris buvo paminėtas, tai kad reikia koordinuoti savo darbą su donoru, donorais. taigi ES plėtros agentūromis, taip pat e, tarybos nariais komitete. Taigi svarbu koordinuoti, derinti savo darbą su donoriais, ne tik tai su komisija. Buvo kalbama taip pat ir apie privačią rinką ir e, privačioje rinkoje dirbančius interesuotus žmonės. Taip, nepakankamas mytybė, nepakankamas maistas, ypač kai kalbame apie vaikus, jaunus žmonės. Dėl to buvo 2008 metais pradeda studija, Lancet, Lancet žurnalas pradėjo tokią studiją ir parodė na, tiesiog tą baisius vaikų. Ceux qu'on voit à la télévision. Ils ont mis en avant euh, cet impact dévastateur sur deux, deux... Vaikų nepakankamos mytybos rezultatus. Tai nebūtinai vaikai liekni, neviršsvorė, ne, ne, ne, ne tai, ką mes matome televizoriuose. Keletas milijonų žmonių, vaikų pasaulyje kenčia nuo blogos mytybos. Ir čia kyla, čia viduriavimo problemas baisios, tai yra baisus, baisus skaičiai. Ir žinoma taip, kad tie, kurie išgyvena, jie labai pažeidžiami, negali normaliai a, vystytis tiek protiškai, tiek fiziškai. Ir aišku, pasiekmes liūdnas. Taigi reikėtų pakalbėti kaip šitą problemą reikėtų spręsti globaliai. Ir komisija galvoja, kad pagrindinį vaidmenį turėtų vaidinti e, tam tikrą speciali strategija. Čia mes labai aktyviai dalyvaujame šitoje iniciatyvoje, e, dalyvaujame pagrindinėje grupėje, 25 žmonės ten dirba. mūsų tikslas išgelbėti 7 milijonus vaikų iki 2020 metų. Ir komisijos narys Piebalts jau pradėjo šitą darbą. Jis pasirengęs pateikti mums labai detalų planą kaip mes dirbsime, žinoma, traukiant ir privatų sektorių. Ir formalus ir e, neformalus sektorius dalyvautų. Matome Afrikoje, kad, kad maistas, kuris pagaminamas Afrikoje, yra suvartojamas Afrikoje ir visą laiką jo mažėja. O importas tai 30 procentų sudaro apie 30 procentų ten suvartojimo maisto. Taigi, taip, daug reikia importuoti maisto Afrikai. Todėl reikėtų stiprinti žemės ūkį tose šalyse. Mes e, didžiausią dėmesį kreipiame į smulkiusius ūkininkus kad galima būtų jas tiesiog integruoti į tą maisto grandinę privačiame sektoriuje. Tai žinoma, sunku, ypač kaip prarandamas da, derlius ir kai tiesiog nėra prieima prie rinkos. Tiek, panė Matijo, kalbėjo apie tai. Dabar dėl e, ryšių su geografinėmis programomis ir sisteminėmis programomis. Tematinės programos. E, pavyzdžiui, programa, e, kuris sutelkia dėmesį į žemės ūkį, tyrimus žemės ūkio srityje E, na, žinoma, čia nauda yra pas, tiesiog pasaulinė nauda. Kovoti su maisto krize. O tai tiesiog jau daugiau negu geografiniai instrumentai. Tai dalis e, pasiūlymo, kurį padarė komisijos narys. Dans certains pays, on a également utilisé euh, le programme thématique sécurité alimentaire. Mes taip pat pasitelkiame maisto saugos instrumentą vietoj geografinių programų. Taip mes, mes tengiamės ištaisyti silpnasias vietas. Tikiuosi, kad atsakiau į daugumą komentarų, bet žinoma, jeigu norėtumėte dar gauti kokios informacijos, mielai pasistengsiu jums ją pateikti. Ačiū. Ačiū. Jūs pateikite išsamios informacijos, kuri, mano galva, bus tikrai naudinga. Iki spalio 15 dienos kolegos galite pateikti e, savo pakeitimus, todėl manau, kad informacija bus naudinga. Nežinau, ar kas iš kolegų norėtų grįžti prie to, ką sakė audito rūmų atstovas. Ponas Vesbergas. Keletą dalykų, pirmininkė. Mes um, neiš, Buvo paminėta, kad nepakankamai analizuojame veiksmų derinamą su kitomis parama teikiančiomis šalimis, bet tačiau mes tikrai analizavome šį klausimą ir tikrai veiksmai derinami nepakankamai, kad pasiektume savo tikslų. Aišku, dėl tolesnių rekomendacijų būtų galima galvoti, bet pateikt pateiktos tik penkios rekomendacijos ataskaitos pabaigoje. Ir sakyčiau, kad tos specialiusios ataskaitos tikrai turėtų būti tikslinio pobūdžio, apriepiančios svarbiausius dalykus, o ne viską. Bet aš bevelyčiau, kad būtų atsižvelgta į tas konkrečias penkias rekomendacijas, kurios turėtų padėti ir užtikrinti geresnį paramą teikiančių šalių veiksmų derinimą. Pirmininkas, ačiū. Nebejotina, kad tai labai svarbus dalykas, tačiau esu priverstas baigti šią diskusiją. Kaip pirmininkas esu atsakingas už tai, kad mes laikytumėmės kiekvieno klausimo svarstymui nustatyto laiko reglamento. Diskusijoje pasisakė visi, kas to pageidavo, auditorumo atstovas, komisijos atstovas, dar kartą priminsiu, kad pakeitimus prašome teikti iki spalio 15 dienos 12 valandos. Tai yra iki kito pirmadienio 12 valandos. O dabar pereikime prie dešimtojo klausimo. Tai yra klausimas buvo atliktas tyrimas, jo medžiaga išdalyta. Pana Šmitsen ir Rona, noriu Jūs paprašyti prisijungti prie mūsų prezidiume. Ne, Jūs pagėdavote lyti savo vietose, gerai. Aišku, aš pats buvau vienas iš pranešėjų atsakingas už šį klausimą. Ir vienas iš fondų laimėjo e, tyrimo konkursą ne tik tai todėl, kad jie jį pasisiūlė atlikti už mažiausią kainą, bet ir todėl, kad jie e, savo konkursinėme pasiūlyme pateikė kokybės požiūrių geriausią pasiūlymą. Malonu, kad tikrai sugebėta viską tvarkyti. Aš pats tai dariau laikydamasis geležinės tvarkos, e, buvo lankomas įvairiose šalyse su ponu Werneriu. Mes labai atidžiai stebėjome, kaip vykdomas tyrimas tam, kad būtų pateikta aukščiausios kokybės ataskaita. Biudžeto kontrolės komitetas praktiškai užsakė šį tyrimą. susipažinau asmeniškai su Slovakijos televizijos žurnalistės Kovalovos ataskaita apie sukčiavimą panaudojant Europos Sąjungos lėšas, kaip sukčiauja politikai. Tai tik dar kartą pademonstruoja, kokiu svarbu vaidmenį vaidina tyriamoji žurnalistika, ypač šiomis krizės sąlygomis. Ir galvojant apie mūsų piliečių pasitikėjimo ES atkūrimą. Kila klausimas, aišku, kas pirmiausiai turi viską kontroliuoti, nebejotinai, kad tai yra politikai. Politikai turi būti tie sarginiai šunys, Nemažiau, aišku, svarbu vaidmenį atlieka nevyriausybinės organizacijos, informatoriai ir e, kitos e, institucijos, tačiau žurnalistai šioje, šiame fronte yra svarbiausi kariai. Labai dažnai tyriamai žurnalistikai daromos kliūtis tiek e, redakcija tokias kliūtis sukuria, remdamasi lėšų stoka yra ir kitų kliučių, kaip susijęti informaciją gautą konkrečioje srityje su bendru vaizdu, kaip gauti informacijos, kurie atspindėtų tikrovę. Ataskaita buvo parengta po šešis mėnesius vykusio trūkumo ir iš karto suteiksiu žodį ponai Smet. Aš kalbėsiu anglų kalbą, nes mano skaidrės yra anglų kalba. Pirmiausiai noriu padėkoti, kad suteikėte galimybę atlikti šį tyrimą ir dabar jį pristatyti. Jeigu ne visi, kurie man padėjo šis tyrimas tikrai nebūtų labai sėkmingas. Man padėjo apie šimtą žurnalistų ir per praėjusi pusmetį vykdant tyrimą tikrai tapo dar kartą aišku, kad e, tyriamosios žurnalistikos bare dirbantis kolegos stiprina savo veiklą Tai yra tiesiog tinklas tyriamosios žurnalistikos. Kaip aš jau sakiau, apie šimtą kolegų žurnalistų man padėjo. Ir žinote, kad tyriamoji žurnalistika tikrai gali suvaidinti gerą vaidmenį ir padėti ne tik jums, Europos parlamentui, bet ir daugeliu kitų. Taigi, tyrimas vyko pusmetį Mes konkursą laimėjome praėjusiu metu lapkritį. Buvo išanalizuota 60 įvairiausių ataskaitų, kurios atskleidė sukčiavimo atvejus Europos Sąjungoje. Aišku, pakol kas mūsų atliktas darbas dar nedavė labai didelių rezultatų ir ateityje tikrai reikėtų daug daugiau padirbėti. Mesgi tyrimo metu daug, didelį dėmesį skiriame gerai patirčiai, kad galima būtų pasinaudoti ją kitur. kitur. Ir taip pat e, tyrimo ataskaitoje teikiame rekomendacijas ne tik tai ES institucijoms, įskaitant Europos parlamentą. Mes manome, kad ir žurnalistams reikia pasitempti. Mes, būdami žurnalistai, gerai žinome, kad ne visada esame patenkinti mums adresuojama kritika, tačiau mes pirmiausia patys turime kritiškai vertinti savo atliekamą darbą. Trumpai pristatysiu metodus, kuriais naudojomės mes nutarėme įvertinti 27 valstybėse narėse tyriamosios žurnalistikos darbą, po to išanalizavome ir įvertinome tyriamosios žurnalistikos rezultatus tiek masto, tiek kokybės požiūrių, aš juos pristatysiu, išanalizavome uh, gerąją patirtį bei paskatą susimti tyriamąją žurnalistiką ir uh, Galiausiai teikiame rekomendacijas, kurios yra skirtas ne tik ES institucijoms, bet ir patiems žurnalistams. Nes e, tyriamosios žurnalistos re, poveikis yra tas rytis, apie kurią patys žurnalistai bevelėje per daug nekalbėti ir palieka viską uh, tiems, kuriems kritika yra inzituota. Aš pati esu tyriamosios žurnalistikos žurnalistė dirbanti Niderlanduose. Aš dirbau kitose tyrimuose, kurie vykdomi jau du su pusę metų. Vienas Belgijos fondas e, užsakė tyrimą tam, kad būtų įsiaiškinta, kaip galima būtų išplėsti tyriamąją žurnalistiką flamandiškai kalbančioje Belgijos dalyje. Aš buvau pagrindinė tyrimo vykdytoja, bet kaip jau sakiau, man padėjo 60 žurnalistų iš penkių šalių, aš aišku galiu jas įvardinti, bet jūs rasite ataskaitoje ir jie man labai daug padėjo atliekant tyrimą į darbą. Be to, 23 žurnalistus vienijančios organizacijos padėjo tyriamosios žurnalistikos centrai, kurie veikia visoje Europoje. Taip pat pasinaudojame per 40 anoniminių žurnalistinių šaltinių medžiagą bei 7, 37 įvardintų šaltinių medžiaga. Jūs žinote, kad kalbant apie tos 40 anoniminių šaltinių, ne visada žurnalistai nori būti įvardinti, baimindamėsi dėl galimo persekiojimo ar jų atliekamo tyrimo pasiekmių, nes kai kuriais atvejais žurnalistams labai sudėtinga kritikuoti tam tikrus dalykus. Todėl mes naudojamės įvairiomis galimybėmis, bandėme uh, um, suteikti galimybę pasisakyti anoniminiams šaltiniams per 15 Europos Sąjungos institucijų ir NVO padėjo mums darbe. Tai buvo ir audito rūmai, ir direktoratų darbuotojai, kai kurie iš jų yra cituojami, tačiau kai kurie bevelijo likti anonimais, kad galėtų labai laisvai pasakyti. Taigi, kalbant apie 15 apžvalgų, kurios mums buvo pateiktos, jos labai yra įvairios, bendro pobūdžio, konkretesnio pobūdžio, bet tikrai jos neatskleidė tyriamosios žurnalistikos masto. Todėl mums teko patiems remiantis um, atskirų šalių analizę, pabandyti apibriežti, kiek plačiai yra paplitusi tyriamoji žurnalistika. Aišku, naudojamės ir tam tikromis ES institucijų ataskaitomis. Mums reikėjo pirmiausia aiškiai apibriežti tyriamąją žurnalistiką. Atrodytų, kad tai labai lengva, bet šį klausimą svarsto žurnalistai gana seniai. kritinė žurnalistika, kuri tiesiog perdoda žinę, nėra tyriamoji žurnalistika. Tyriamoji žurnalistika yra kritinis atskleidžiamasis požiūris, sukur, sukuriant ir atskleidžiant naujus faktus, bet pasinaudojant jau žinomo informaciją naujų būdų. Ir tai reiškia, šis apibrėžimas reiškia, kad tikrai uh, ir kiekybinių, ir kokybinių požiūrių atliekamas darbas gali būti vadinamas tyriamąją žurnalistiką. Ir a, sakyčiau, kad toks tyriamosios žurnalistikos apibrėžimas galėtų tapti gerų pagrindų, nes pirmiausia, mes turime kalbėti apie kritinę medžiagą, kuri pateikiama tik tuo atveju, kai atliekamas žurnalistinis tyrimas. Mes tikrai neketiname jums perpasakoti įvairiausių informacijų apie uh, sukčiavimą panaudojant ES fondų lėšas, remiantis vien tik tai kažkieno pateiktą informaciją. Mes rėmėmės tuo, tą medžiagą, kurią teikia žurnalistai. Kalbant apie pastaruosius penkis metus. Mes apriepėme šį laikotarpį, atrodytų, kad 27 valstybių patirtis per penkerius metus nėra pakankamas pagrindas, tačiau mes pasirinkome tą laikotarpį ir analizavome, ką padarė žurnalistai, atlikdami tyrimą ir to tyrimo pagrindų bandydami sustabdyti sukčiavimą Europos Sąjungos. Europos Sąjungoje, bet mes neatsižvelgiame į kitų, pavyzdžiui, institucijų, valdžios institucijų darbą, nes mums užduotis buvo būtent į viską, viską panalizuoti per tyriamąją žurnalistiką. Taigi, Europos Sąjungos fondai yra dvi pusės. Yra pajamos tų fondų ir yra išlaidos. Mes daugiausia dėmesio skiriame išlaidoms. Mes didžiausia dėmesį skiriame savo iniciatyvą parengtoms ataskaitoms, kaip jau minėjau, penkerių, per penkerių metų laikotarpį. Kartais tekdavo e, ieškoti medžiagos ir um, ankstesniais metais paskeltos, nes mums nepakako informacijos apie vieną ar kitą sritį ir, kaip jau minėjau, šimtas Europoje dirbančių žurnalistų peržiūrėjo savo šalise nacionalinėmis kalbomis skelbtą medžiagą, nes, pavyzdžiui, yra tokios medžiagos, kuri niekada nebuvo skelbta anglų kalba. Taigi mes dirbome su visų 27 valstybių narių žurnalistais, kurie mus informavo apie sritis, kuriuose buvo atliekami tyrimai, kokie klausimai yra patys svarbiausi, kokia medžiaga nacionalinė kalba buvo publikuota tyriamosios žurnalistikos srityje vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Taip pat mes pasinaudojame ir tuo, ką prisimena žmonės. Nes yra medžiagos, kuri nesaugoma jokiose duomenų bazėse arba kuri yra apsaugota, nes pavyzdžiui viešasis transliuotojas negali saugoti e, ilgą laiką medžiagos savo tinklalapiuose dėl to, kad nebūtų pažįsta konkurencija su spauda. Todėl mums teko pasinaudoti ir uh, žurnalistų atsiminimais, taip galima pavadinti, žurnalistų asociacijos medžiaga, nes jos paprastai išsaugo daugiau informacijos. Ir kiekybinių požiūrių, aišku, medžiagos negal ir nepakako, nepakako bet kokybinių požiūrių nebejotinai ją galima vadinti reprezentatyvęją medžiagą, nes e, mūsų dėmesys buvo atkreiptas į vairias temas, į vairias sritis Ir turiu pasakyti, kad būtent e, vienas iš tyrimo rezultatų yra e, siekis sukurti Europoje duomenų bazę, kurioje būtų saugomų, tyriam, saugoma tyriamosios žurnalistikos medžiaga. Ir ją galės pasinaudoti ne tik tai patys žurnalistai, bet taip pat ir įvairios ES institucijos. Bet, kaip jau sakiau, mes naudojamės pačią geriausią medžiagą. Taigi, mes sukūrėme duomenų bazę. Surinkome 233 straipsnius. Skaičius tarsi įspūdingas, bet jeigu pagalvosime apie penkerių metų laikotarpį, tai netoks jau didelis skaičius straipsnių. Daugiausia jų buvo publikuota Anglijoje, sako kalbančioji, taip pat Slovakijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje keletas straipsnių buvo paskelbta Ispanijoje ir vėliau paaiškinsiu, kodėl kai kuriuose šalise to straipsnių skaičius yra didesnis. Yra ir tokių valstybių narių, kuriuose galima tikėtis tyriamosios žurnalistikos medžiagos. Tai yra Skandinavijos šalis, bet dėja tokios medžiagos mes neaptikome. Dabar rezultatai. Mūsų galva, aišku, pirmiausia, medžiagos buvo nedaug, 233 straipsnių. Daugiausia Junktinėje karalystėje, Slovakijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje irgi nemažai, bet kitose šalise uh, Prancūzijoje, Niderlanduose ar kitose beveik neaptikome tyriamosios žurnalistikos straipsnių. Toliau. Temos. Tai dažniausiai nedidelis spektras temų, piknaudžiavimas valdžia, pavyzdžiui, gana populiari tema, bet uh, piknaudžiavimas valdžia apriepia ne tik tai, sakysime, ES institucijas, bet taip pat ir įmonės. Bet e, dar paminėti, kad e, piknaudžiavimas valdžia turi vieną tokį bruožą. Paprastai piknaudžiauja valdžia vienas asmuo, bet kaltinama visa institucija. Toliau asmeninės temos. Yra žurnalistų, kurie gilinasi į vieną sritį ir mes aptikome, kad pavyzdžiui vienas Britas žurnalistas mums sakė, kad medžiaga verta dėmesio tik tada, kai pavyzdžiui viešosios išlaidos skirtos vienam ar kitam asmeniu yra panaudojamos as, asmeniniai naudai, pavyzdžiui, pastatyti namą, bet dėmesys tyriamojo žurnalistikoje skirimas tik tiems asmenims, kurie yra pakankamai žinomi visuomenėse. Labai nedaug struktūrinio pobūdžio medžiagų, pavyzdžiui, tokios informacijos, kaip yra panaudojamos lėšos. Mes bandėme pasižiūrėti, kaip naudojamos struktūrinių fondų lėšos ir taip pat subsidijos žuvininkystės srityje. Bet yra labai nedaug žurnalistų, kurios domina žemės ūkija skiriamos subsidijos, nors tų subsidijų sumos didžiulės, bet uh, pavyzdžiui, e, žurnalistų galva nustatyta tik labai nedaug piknaudžiavimo atvejų ir jie tokie atsitiktiniai, sakyčiau. Kitas dalykas, kodėl susidomima viena ar kita tema? Todėl, kad ta tema tampa aktuali valstybėje narėje. Bet, pavyzdžiui, Prancūzijoje apskritai neusimama tyriamąją žurnalistiką. Uh, bet daug medžiagos galima surasti e, tam tikrose internetinėse platformose. Vengrijoje, pavyzdžiui, tyriamoji žurnalistika, kokybiška labai tyriamoji žurnalistika ir jos medžiaga yra skelbiama tinklalapiuose. Dažniausiai tyriamąją žurnalistiką užseima organizacijos, kurios nėra pelno siekiančios organizacijos ir jos tiesiog um, naudojasi joms suteikiamomis subsidijomis ir finansinė parama. Mes analizavome tyriamosios žurnalistikos ekosistemą, galima tai pavadinti. Analizavome jos bruožus ir tendencijas, kodėl, pavyzdžiui, žiniasklaida užsijima tokia tyriamąją žurnalistiką arba kodėl neusijima ją. Ja. Ir buvo pateikta labai įvairių pastebėjimų. Pirmiausia, aišku, finansai. Uh, kri, finansų krizė palėtė visus, įskaitant žurnalistus. Ir mes padarėme išvaidą, kad sąmoningas sprendimas susimti tyriamąją žurnalistiką dėja nėra susijęs vien tik tai su turimomis lėšomis. Labiau tyriamosios žurnalistikos darbą apsprendžia pasiryžimas už tokį darbą atlikti. Ir tokiu atveju iš tiesų yra apteikiama labai išsami medžiaga, nebejotinai, kad finansavimas irgi vaidina savo uh, vaidmenį. Taigi struktūros požiūrį tikrai yra ką gerinti ir ne visada žurnalistai galėtų prisidengti lėšų stoka. Toliau tyriamosios žurnalistos įgūdžiai. Labai daug žurnalistų tiesiog neturi reikalingų įgūdžių. Aišku, jie patiria spaudimą, kaip kad mes sužinojame iš Slovenijos ar Slovakijos. Ne, atsiprašau, sako kalbančioji Slovakijos kolegų. Taip, jie patiria spaudimą, ne tik tai iš išorės, nes visada yra asmenų, kurie nepagėdauja, kad žurnalistas atliktų vieną ar kitą tyrimą, bet jie patiria ir savo kolegų sprendim, e, spaudimą, nes jeigu kažkam yra skiriama daugiau eterio laiko arba spaudos, arba e, erdvės publikuoti straipsnį, tai reiškia, kad kiti žurnalistai nebetenka galimybės pateikti savo informaciją. Dar vienas dalykas tai yra nuosavybė žiniasklaidos rytyje ir žiniasklaidos priemonių uh, savininkai, nes žiniasklaidoje pluralizmas įvairovė nuomonių yra vienas svarbiausių dalykų. Ir kuo didesnė įvairovė savininkų, tuo didesnė tikimybė, kad bus pateikta įvairesnės išsamesnės informacijos. Dar vienas dalykas tai yra um, žodžio laisvės apsauga, informacijos šaltinių apsauga. Uh, Žiniasklaidos atskaitingumas taip pat yra labai svarbus dalykas, nes kyla klausimas, ar mūsų visuomenės pasitikė žurnalistais, nes jeigu pasitikė, tai daugiau tikimybė, didesnė tikimybė, kad atsiras daugiau įdomios informacinės medžiagos. Tyrimo metu mes rėmėmės kai kuriomis valstybėmis narėmis, padėtimi kai kuriuose valstybėse narėse, toks buvo, tokios buvo konkurso sąlygos, bet to, jeigu yra mažiau valstybių, kurios tyriamos, tai jas galima geriau palyginti. Bet um, reikia pasakyti, kad mes todėl dėmesį skiriame Rumunijai, tai yra nuosavybės aspektas ir nepelno siekiančios organizacijos Rumunijoje žiniasklaida yra, yra pakankamai politinių požiūrių neobjektyvi, todėl nepelnosenkiančios organizacijos pradeda, a, atlieka darbą, kurį žurnalistai turėtų atlikti. Buvo vykdomas ketverius metus projektas, kurį atliko nepelno siekianti organizacija ir vietos žurnalistai bandė pažiūrėti, kaip juda iš ES gautos lėšos vietose, nes kai gaunami ES pinigai, tai jie turi būti nukreipiami į vieną ar konkrečią um, tikslinę sritį. Ir jeigu organizacijos sugeba gauti medžiagos, informacijos ir duomenų ir pateikti žurnalistam, tai žurnalistai gali tada publikuoti e, medžiagą, nes jie patys patys negali surinkti reikalingos informacijos medžiagos publikacijai. Mes taip pat e, panalizavome padėtį Ispanijoje. nes, jūs žinote, Ispanijoje yra didžiulė krizė ir beveik uh, neskiriama dėmesio tam, kas vyksta už Ispanijos ribų. Tačiau Ispanijoje, Ispanija turi beveik didžiausią pasaulyje žvejybos lavybą. Ir uh, Tarptautinis tyriamosios žurnalistikos konsorciumas Jungtinėse valstijose yra publikavęs keletą straipsnių apie žuvininkystę pasaulyje ir vienas iš straipsnių buvo skirtas panalizuoti e, subsidijas, kurios skiriamos Ispanijos žvejybos laivynui. Ir ta medžiaga atsirado tik todėl, kad Ispanijos žurnalistai su kitų žurnalistų pagalba sugebėjo publikuoti tą medžiagą sugebėjo panalizuoti šią temą, nurodydami, kaip neteisingai yra panaudojamos žuvininkystės srityje lėšos. ir kaip yra netinkamai žvejojama. Mes taip pat panalizavome Vengriją, nes neseniai Vengrijoje buvo priimtas naujas žiniasklaidos darbą reglamentuojantis įstatymas. Nuo pat pradžių mums susidarė įspūdis, kad įstatymas trukdo tyriamai žurnalistai, tačiau tik iš dalies, nes tyriamoji žurnalistika paprastai visada yra lankstus darbas ir uh, tyriamosios žurnalistikos informacija gali būti skelbiama įvairiai. Vengrijoje tai daroma per internetą aišku, kartais sudėtinga tokią medžiagą surinkti ir paskelbti. Ir buvo Vengrijoje skelbiama labai išsami informacija. Bet jeigu yra noras, kaip jau sakiau, tai visada yra galimybė publikuoti medžiagą. Bet aišku, visada gerai, jeigu ES institucijos stebi padėti vienoje ar kitoje valstybėje narėje, tam, kad tyriamosios žurnalistikos darbo sąlygos nepablogėtų, pavyzdžiui, Vengrijoje. Kažkiek Taigi tas naujas įstatymas tikrai neprisėda prie tyriamosios žurnalistikos. Po to Junktinė karalystė, ten yra tiek daug straipsnių ir galima sakyti, kad dėl to, kad anglų kalba yra tiek daug duomenų. Tačiau taip nėra. Mes taip pat analizavome duomenų bazės ir kitomis kalbomis. Yra didelė euroskeptiška presa. Ar e, jiems patinka kvailos, kvailis straipsniai, kvailos istorijos. Tačiau toje starėje, šalyje yra ir daug didelių apimčių projektų rengiama. Ir e, tai rodo, kad bendradavimas tarp žurnalistų e, yra naudingas. Pavyzdžiui, 2010 metais buvo tyrimojo žurnalisto biuro nevyriausybinės organizacijos Financial Times, Al Jazeera, BBC radio ketvirtosios programos e, parengta medžiaga apie E, remintis surinktą informaciją apie Europos slaptuosius milijardus. Jie e, sekė struktūrinių fondų kelią, kaip jie e, veikia Europos šalyse. Šešis mėnesius jie rinko duomenis ir pavertė taip pateiktina formą Ir atrodo, kad tokiuose, tokiais atvejais jūs galite svadinti vaidmenį. Tuos duomenys sunku gauti, nes e, jeigu gauni duomenys, jie nėra tokia forma, kurią galima lengvai panaudoti. PDF e, formatu, pavyzdžiui, ar kitais. Daug laiko užtrunka tokius dokumentus paversti duomenų bazę ir tuomet e, galima užduoti klausimus tai duomenų bazai. Taigi Nedaug žurnalistų ar žiniasklaidos priemonių nori skirti tiek daug laiko, kad galėtų parengti tuos duomenis e, primtinu formatu, kad juos būtų galima apdoroti. Taigi, norint turėti straipsnį, reikia suteikti prieigą prie duomenų ir jūs galėtumėte suvaidinti vaidmenį tam, kad šalis teiktų duomenis Briuseliui ir kad tie duomenis būtų priimtini, e, lengvai panaudojami žurnalistų. Šis projektas buvo labai smarkiai kritikuojamas, jo rezultatas. Ir šiuo tyrimė mes norėjome tai būtent parodyti. Aišku, visada galima tyrimus kritikuoti ar straipsnius, tačiau šitas bent jau buvo pabaigtas tokiu būdu, kad būtų, buvo galima stebėti, kaip jis buvo parengtas. Financial Times e, laikraštėje buvo aiškiai išdėsta, kaip tas projektas buvo vykdomas Aišku, galima turėti skirtingų nuomonių dėl e, metodikos, tačiau projektas buvo užbaigtas. Čia vienintelis projektas, kuris struktūriškai buvo gerai organizuotas. Danija. Yra ilgos tyrimo žurnalizmo tradicijos, tačiau mažai yra straipsnių apie Europos išlaidas ir pajamas. Tiesiog jiems atrodo tai nėra įdomu tai mus labai nustebino, nustebino nes žurnalistų e, e, redakcijos e, turi, organizacija turi patyrimų, tačiau jiems tai atrodo neįdomu. Italija įdomu todėl, kad Italija didelė valstybė narė, ES yra seniai, yra e, išgyvenusi gana sunkių laikų, e, tyrimo žurnalizmo prasme, e, kuomet e, tokie žurnalistai bandė tiesiog išgyventi ir apie Europą mažai buvo rašoma. Dabar e, yra įdomių dalykų, tai yra nedidelio masto straipsnių, nedidelis, pavyzdžiui, laikraščius nesnei pradėtas leisti Ilfato kotidiano, tačiau apie Europą ten rašoma nedaug, tačiau bus ko gero daugiau ir kitas e, tyrimosios žurnalistikos projektas e, IRPI, e, skirtas Europai, Europos klausimams. Taigi atrodo, kad jie pradeda renkti aukštos kokybės tyrimos žurnalistikos straipsnius apie Italiją, apie Europą. Ir e, ši medžiaga skelbiama bus angliškai. Taigi italai žurnalistai sako, kad Italijoje vyksta nedidelis renesansas. Ir įdomu pamatyti, kad jis pasklinda po visą Europą. Taip pat mes pažvelgėme į Europos institucijas ir kai kuriuose institucijose siekiama bendradarbiauti su žurnalistais, pavyzdžiui, Olafo kovos su sukčiavimo komunikacijos tinklas pradėtas įgyvendinti 2004 metais. Sužinojame, kad Žurnalistai džiaugiasi šią iniciatyvą ir tai galėtų būti pavyzdys kitoms institucijoms. Aišku, Olafui sunku pateikti, iš kur informacija yra e, paimta, kuomet e, kalbama apie tyrimosius straipsnius, apie ES lėšų panaudojimą, nes Jie negali skelbti, iš kur ta informacija gauta, kol vyksta tyrimai. Ir tuos tyrimus užbaigti užtrunka gana ilgai, tačiau yra noras e, bendradarbiauti su žurnalistais. Jie galbūt dar nėra patys didžiausi draugai, tačiau galbūt e, jie jais taps. Mes rekomendavome ne vieną žingsnį, e, kurį būtų galima žengti, tačiau čia pats tuosiu įdomesnius. Kai žurnalistai sako, kad nėra pinigų ar laiko e, tyrimai žurnalistikai, tai argumentų tam nėra. E, čia, čia, čia nėra argumentas, nes radome mažų organizacijų, kurios užsieima tyriamąją žurnalistiką. Tai nėra tinkamas atsakymas. Tai nereiškia, kad jeigu turėtume daugiau pinigų, tai nepadėtų. Aišku, padėtų. Dažnai atrodo, institucijos abejoja, sakydamos, kad mes negalime duoti pinigų žurnalistams, bet juk galite. Nebent tai padarytumėte taip, kad nebūtų ryšio tarp to, kas duoda pinigus ir e, tam to, apie ką yra tas straipsnis. Tačiau parama iš institucijų, aišku, galėtų žymiai paveikti e, tyriamąją žurnalistiką ir e, jos mastą. Sudominti žurnalistus Europą. Tai kinta greitai. Europoje esant kriziai, ne vienas e, laikraštis nesako, kad Europos klausimai jiems neįdomu. Prieš keturis metus organizavome tyrimos žurnalistikos konferenciją Briuselėje. Mūsų e, šūkis buvo, nuo kada valdžia neįdomu. Mes tengiamės įtikinti žurnalistus e, domėtis šiomis temomis. Jie sakydavo, kad tai yra nuobodu. Tačiau toks požiūris pasikeitė. Dabar niekas nebesako, kad Europa yra neįdomu. Tačiau Reikia laikyti žurnalistus e, sudomintus, nes e, redakcija sako, kad skaitytojams tai neįdomu, bet juk tai yra įdomu. Nes iš tikrųjų skaitytojai nori sužinoti, kaip leidžiami Europos pinigai. Dar vienas dalykas, e, apie ką turėtų pagalvoti patys žurnalistai, tai yra mokymai E, organizaciniai sugebėjimai užsimant tyriamąją žurnalistiką, tai nėra e, labai taip lengvai prieinama. Daug Europos skiria pinigų e, žurnalistų mokymui, tačiau reikia panalizuoti, kur tie pinigai nueina, nes žurnalistai sako, kad tie pinigai išleidžiami kvailiems projektams, kurie nenaudingi žurnalistams. Pakalbėkite su žmonėmis, kuriems reikia mokymo Paklauskite jų, ko jiems iš tikrųjų reikia. Dar vienas dalykas, kurį jūs galėtumėte padėti. Europos institucijos žurnalistams galėtų padėti, mes jums padėtume. E, jeigu duomenys būtų renkami, saugomi e, vienodu formatu, Ir jeigu to, pavyzdžiui, organizacijos ar valstybės narės nesilaikytų tokių reikalavimų, tuomet būtų galima skirti sankcijas. Tai būtų daug lengviau žurnalistams. Jeigu neturi plytų, nepastatys namų. Toliau, informacijos teikimo laisvė ir atitinkami teisės aktai. tai mums palengvintų darbą, jeigu galėtume lengviau, lengviau gauti duomenis ir e, informaciją. Šaltinių apsauga, informatorių veiksmai, tai yra svarbu e, žiniasklaidos laisvė, pluralizmas. Komisarė Krūs daug dėmesio skiria pluralizmui, mes remiame jos veiksmus, nes žiniasklaidos pluralizmas yra labai svarbus. Nes jeigu yra tik tai vienas e, šaltinis ar jie nenori nieko rašyti, tai nieko nebus. Kaip anksčiau sakiau, kuo daugiau, tuo linksmiau. Verslų modelių e, įvairenybė yra viena iš stipriųjų pusė. Jeigu turime nacionalinius kanalus, e, komercinius kanalus ar e, laikraščius, bet taip pat ir nepelno siekiančius tyriamuosius centrus, tai tuomet yra tikras geras pagrindas, kur gali e, tinkamai e, plėtotis tyriamo žurnalistika. Taip pat reikėtų raginti bendradarbiauti e, tyriamosios žurnalistikos atstovus ir institucijas, kad būtų skelbiami tie straipsniai. Taigi, bendras darbas duotų rezultatų. Mūsų išvada šešis mėnesius tyrinėjus tyriamąją žurnalistiką, e, padarėme e, tokiais išvadas, kurios e, apibūdina tris žodžiai - prioritizavimas, ryštas, bendradarbiavimas. Prioritizavimas krizės metu turbūt neturėtų būti toks sudėtingas, nu, toks sunkus klausimas, kad būtų galima įtikinti žurnalistus užsiimti šiais, šiomis temomis. Tokie straipsniai yra labai svarbus ir turėtų būti e, susilaukti didesnio prioriteto iš žurnalistų pusės. Aišku, daugiau dėmesio reikėtų skirti šiem, šiems temomis. Kita vertus, Europos institucijos, kurios e, dirba su žurnalistais, jos turėtų taip pat prioritizuoti e, turėtų stengtis atsakyti į tuos klausimus, kurie rūpi žurnalistams. Jie neturėtų vengti atsakymų, nes tuomet žurnalistai tiesiog spėlioja neteisingą informaciją, pateikia ar spekuliuoja, mes nenorime to daryti. Tačiau jeigu negauna, žurnalistai negauna informacijos, jie bandys tai daryti. Jeigu informaciją žurnalistai gautų, tuomet straipsniai būtų daug geresni. Na, o dabar dažniausiai straipsniai parengiami tiesiog remiantis žurnalistų ryštu e, ir jų įgūdžiais, tačiau jų darbą reikėtų palengvinti, teikiant daugiau duomenų ar informacijos. Žurnalistai mano, kad bendravimas taip pat gali padėti, kaip pavyzdžiui, Ispanijos pavyzdys ar Junktinės karalystės pavyzdys. Bendradarbiavimo reikia, reikia, kad tai taptų mada. Tai reikia mokytis bendradarbiauti ir su žmonėmis Europos institucijomis ir atvirkščiai. jeigu duomenų vienodumas ar jų formatų sudarinimas gali būti pasiektas valstybių narių ir būtų galima sutaupyti daug laiko, taip pat pagerinti žurnalizmo kokybę, ką jūs kritikuojate dažnai. Taigi reikėtų, aišku, dirbti kruopščiai, bet ir jūs turėtumėte dirbti kruopščiai. Aišku, kad aplaidumo negalima toleruoti nei žurnalizme, nei tarp jūsų. Rekomendacijos, kaip pasiekti, padidinti tyriamosios žurnalistikos apimti, neįmanomas, neįmanomas, neįmanoma jų apvilkti ant vieno kurpalio. Tačiau mums reikia siekti tarpusavio supratimo, pagarbos nevengti atsakyti į klausimus ir atsakyti objektyviai. Man čia padėjo daug žmonių, čia aš jų pavardės išvardėjau. Dėkuoju visiems e, už pagalbą, dėkuoju komitetui už galimybę atlikti šį tyrimą ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Dank u wel, mevrouw Smit, voor dit. Uh... Labai ačiū už tokį išsamų pranešimą. Jūs paaiškinote ištisai, ką jūs atlikote. Pamačiau didelį susidomėjimą auditorijai. Taigi, man atrodo, tai rodo, kad jūs iš tikrųjų sujudinote juos. O, manau, kad dešimt jau norinčių pasisakyti. Gal galėčiau paprašyti, kad kalbėtume kiek įmanoma trumpiau, konkrečiau. Porą praktinių klausimų. Nėra. Ačiū. Taip, pasistengsiu iš tikrųjų trumpai. Vienas komentaras, gal porą klausimų ir viskas. Na, pirma, tai nepaprastai buvo įdomu skaityti šitą studiją. O kai dar dalyvauja autoriai, noriu pasakyti, kad man nepaprastai buvo liūdna girdėti apie tokią padėtį jau trejus metus dirbu parlamente, Europos parlamente ir dar nei karto ne, ne, nebuvo dar tokios studijos, kuri nesusilaukė, kuri, kuri nes, tai būtų nesusilaukusi dėmesio. labai paviršutiniška studija, jokių pasiūlymų, jokių rekomendacijų. Jokio naujo požiūrio į tai, kaip turėtų būti atliekama tyriamosios žurnalistika. Nieko naujo palyginus su tuo, apie ką mes jau puikiai žinome. Világi csak rá. Egy 233 cikk. Tai yra tiesiog tokių bendrybių, bendrų dalykų, bendrų metodologijų, domenų bazė surinkta. 233 straipsniai. Kaip galima pavadinti 233 e, straipsnių domenų bazę? Vengrijoje mes kalbame apie 6-7 straipsnius duomenų bazė žurnalistai, su kuriais jūs kalbėjotės. Na, suprantu. Norėjau, na, kad vyktų kažkas tai per pastarusius keletą metų. O, Vengrijos straipsnių apie tai, kaip naudojami uh, Europos e, Sąjungos lėšos. Tai yra maždaug tokius straipsnių vien Vengrijoje yra apie šimtą. Na, galima, žinoma, dirbti ir remianti 6-7 straipsniais. Jūs nežiūrite netgi taip, kaip a, galima prieiti prie visų duomenų. A, Nieko jūs daugiau nedarėte, tik tai uždavėte klausimų žurnalistams. Tai atrodo, kad jūs jeigu norite visą e, sveikato sistemą panagrinėti, jūs kalbatės tik tai su gydytojais. Ir jūs nekalba apie tai, ką jūs toliau darysite, kas vyko toliau, pavyzdžiui, paskelbus tuos straipsnius, ar buvo kokios nors bylos kelios, ar buvo, keliamas, ar buvo kokios nors uh, e, išvadas padarytos, kokias pasiekmes. Kalbant apie Vengriją, uh, Jūs kalbate apie na, žiniasklaidos įstatymą. Labai dabar madinga kritikuoti žiniasklaidos įstatymus. Kodėl jūs nepateikėte kokių pavyzdinių pavyzdžių Europoje, Europos Sąjungoje? Kodėl, pavyzdžiui, tai ne, negali būti patraukti baudžiamojant atsakomybėn pagal, pavyzdžiui, įstatymus, kurie veikia Vengrijoje? netgi jeigu žurnalistai ne, na, pavyzdžiui, pažeidžia įstatymą, kai jis sužino kokią nors informaciją, jeigu ta informacija o, yra na, naudingai, naudinga visuomeniai, žurnalistų negalima o, teisinių būdų persekioti. Įstatymas gina žurnalistus ir jų darbdaviai. Na, apskritai galbūt galima sakyti, kad Vengrijos įstatymas uh, draudžia bausti žurnalistus, o priešingai negu galbūt kitose šalyse. Ačiū. Tai išgirdome pirmą gana iš tikrųjų kritišką žodį. Net Nikiai, panas Čenikiai. Labai ačiū pirmininkė. Jūs sakėte, kad jūs lyg dvi funkcijas atliekate ir moderatoriaus, ir komiteto pirmininkų. Aš taip pat e, politikė, o taip pat ir žurnalistė. Žurnalistas. Man atrodo, kad šita diskusija iš tikrųjų labai naudinga, tiesiog fundamentali. Mm mūsų šios dienos svečiai, ponia, kuri tik pateikė mum analizę, pavadinu, kaip, kaip rodė kai ką labai svarbaus. Daugelis žurnalistų nusprendžia tiesiog na, neplatinti galbūt kai kurių dalykų, kuriuos jie atskleidė vien dėl to, kad tai būtų galbūt tuo pačiu puolama jų šalis. Tas pats pasitaiko ir Lenkijoje. Yra tam tikra propaganda, kurie visą laiką kalba, kad mes geriausi, kai kalbame apie ES fondų įsisavinimą. E, mes puikiai susitvarkome čia. Taip iš tikrųjų, e, tokioje aplinkoje labai sunku atlikti savo kaip e, tyriamosios žurnalikos atstovo darbą. Buvo tokių atvejų Lenkijoje. Prieš keletą dienų E, mūsų valstybinėm televizijos, mūsų ministras, kuris atsakingas už ES fondus. Na, tiesiog buvo toksai testas suorganizuotas. Na, man priminė uh, situaciją, kai vyko referendumas dėl stojimo. Ir visi galvoja, jeigu kalbate apie Europos Sąjungą, tai reikia labai gražiai žodžiais kalbėti ir sakyti tik tai gerus žodžius. Uh, Ir lygiai man taip pat aš pagalvoju, kad mes grįžame į tuos laikus. Mes galime kalbėti tik tai apie teigiamus dalykus, bet nieko negalime neigiamą pasakyti, negalime na, tiesiog iškelti tų neigiamų dalykų. Jūs taip pat paminėjote vieną dalyką. Paminėjote, kad yra tam tikra simbiozė. Tai yra bendradarbiavimas tarp žurnalistų ir pareigūnų. Bet labai svarbu Ir tai dažnai atsitinka, kad pareigūnai, galbūt ne tik Briuselyje, bet apskritai, jie ir dažnai būna šitų problemų šaltiniai. Būtent dėl jų veiksmų a, yra paskui ir visos šitas istorijos, apie kurias rašomas. Aš kalbu čia apie nacionalinį lygmenį. Neseniai buvo daug straipsnių apie šitokius dalykus. Buvo straipsniai, kuriuose na, pavyzdžiui, vietinės, vietinėje valdžioje mm, pagrindinių principų nesilaikome. Sakysime, mero dukteris e, ar sūnus užima e, kažkokias svarbias pareigas. Ir buvo tiesiog pateiktas sąrašas, e, kurie taip buvo pasamdyti, sakysime, seseris, pusbroliai, labai politiškai svarbių asmenų, aš turiu galvoje, žinoma, apie valdančią partiją. Ir tai iš tikrųjų e, didelė problema. E, ir na, reikėtų palikti laiko kitiem, taigi pabaigsiu klausimu, ką gali žurnalistas mano šalyje padaryti tokioje padėtyje, kai patys pareigūnai kurie pasiūlo kažkokią tai, na, sakysime, statymo projektą, kuris visiškai, kuris tiesiog e, na, bus priešingas e, Europos reglamentam, na, sakysime, futbolo čempionato 2012 metų atveju, birželio liepas mėnesį. Jau ponas Liberatski, e, vienas iš Lenkijos parlamentarų galėtų daugiau pasakyti. Ir kas gyvyko, kada reikėjo užmokėti tiem, kurie nutėsi kelius Lenkijoje. Taigi atlyginimas, prie man reikėjo pinigų gauti ir žinoma, man atrodo, tiesiog Europos komisija jau užduos klausimą, negali būti leidžiami ES pinigai šitokiam dalykam. Taip, sutiksiu su buvusiu kalbėtoju dėl daugelio dalykų. Na, dėl šitas analizės. Nors aš sutinku su tam tikrais neigiamais komentarais, manau, kad tyriamoji žurnalistika yra labai svarbi savaime. Tačiau yra tam, arba gali būti na, tam tikras susidūrimas tarp a, e, tokios nacionalinės propagandos a, e, nacionalinėse valstybėse ir kada tiesiog tas neigiamus dalykus galbūt netaip žiūrima, kaip reikėtų. Ačiū, kolega. Ačiū. Na, laikantis tvarkos, ponas infrastruktūros ministro duotų jūsų žodis. Ačiū. Gal aš kalbėsiu lenkiškai. Visų pirma, taip, tiesa, kalbam apie svarbę temą, aš norėčiau klausimą jums, kaip autoriai studijas, pateikti. Ar mes turime kažkokį bendrą tyriamosios žurnalistikos e, apibrėžimą, tokį, kuris jau yra plačiai priimtas. Taip, jeigu yra e, tyriamo žurnalistika, tai ką reiškia, koks yra skirtumas tarp bendrosios žurnalistikos ir šito tipo žurnalistikos. Ar galima pasakyti, kad aš esu uh, e, tyriamosios žurnalistikos atstovas. Ar patys žurnalistai kalba apie save kaip šitus, va, konkrečios ryties žurnalistus? Žinoma, tai sunkus dalykas, tai yra atsakomybės e, klausimas, kaip ponas Deutsch minėjo. Taip, čia svarbiausia elgtis atsakingai, nebijoti kelti faktus, nebijoti būti baudžiamu nes dėl to, kad aš atskleidžiu tam tikrus e, faktus, bet tiesiog, kad nesielgtų, su, na, tiesiog, kad ne, nebūčiau kažkokiu instrumentu politinių partijų žaidimus arba tiesiog e, instrumentu e, tarp politinės partijos vyriausybės, sakysime, nesutarimuose. Na, nekalbėjote apie Lenkiją, neminėjote, bet mano kolega paminėjo keletą pavyzdžių iš Lenkijos. Uh, Ir ne tik Lenkijoje, bet ir kitur. Mums reikia tyrimosios žurnalistikos ir būtinai pateikti rezultatus, kas iš tikrųjų vyksta su ES pinigais. E, šimtas ir šiame puslapyje yra citata, kad daugelis e, vyriausybių naudoja ES finansus tam, e, kad na, susidraugautų tiesiog svados atstovais. Labai svarbu, kad Lenkijoje, pavyzdžiui, ministras koks nors, pavyzdžiui, žemės ūkio ministras e, palaiko tokią programą, kuri gauna kuris suteikia daugiausia paramos e, Lenkijos ūkininkams. Taip, e, kalbama, kad reikia palaikyti tuos ES teisės aktus, kurie padarytų na, mus laimingesnius. Na ir taip, klausimas dėl. Na, tos nedidelės tos linijos, kuris skiria, pavyzdžiui, piknaudžiavimą nuo tikro e, darbo, nuo tikros tyrimus žurnalistikos, kaip atlikti tą darbą ir tinkamai ir būti atsakingų kartais. Mes girdime, kad, na, norai buvo geri. A, tiesiog, na, nepasisekė, nebauskite manęs. Žinoma, iš vienos pusės yra geranoriškumas, bet iš kitos pusės atsakomybė. Mm, aš labai patenkintas, kad mes šiandien čia tą temą nagrinėjame. Ir reikia parodyti, kad uh, ES finansai naudojami iš tikrųjų skaidriai kam jie duoda naudos, kur leidžiami, kaip tvarkyti pratingiau. Dažnai girdžiu, kad mums reikia tiesiog išleisti pinigus, kurie ateina iš Europos Sąjungos. Bet aš manau, kad reikėtų juos investuoti, o ne išleisti. Juos reikėtų paskirstyti juos kaip investicijas, o ne kaip išlaidas, kad tiesiog išleistume ir viskas. Taigi, kai kalbama apie tyrimą į žurnalistiką, e, turėtume būti labai atsargus. Ačiū, pono Liberatskui. Ačiū. Už pasisakymą. Toliau. Pasisakys kiti kolegos, bet nepamirškite laiko reglamento. Laikas bėga greitai. Uh, Libė frakcijos atstovas ponas Savaninė. Jūs beveik teisingai ištarėte mano pavardę, sako kalbančioji, mano pavardė Serkantinė. Aš labai susidomėjusi, klausiausi tyrimo pristatymo, taip pat kolegų pasisakymo, bet turime nepamiršti vieno dalyko klesinčios demokratijos sąlygomis taip pat būtina kritiškai vertinti valdžios sistemą. Ir patys politikai neturi elgtis arogantiškai, turi nepamiršti, kad jie yra stebimi. Ir Aišku, aš visada pasisakau už tai, kad būtų pateikiama kuo išsamesnė informacija apie tai, kas vyksta Bruselėje. Kai kurie kolegos sako, kad tyrimo ataskaitoje nieko naujo nerado. Tikriausiai jie norėjo pasakyti, kad um, viskas jiems yra žinoma, bet mes patys turime suteikti, sudaryti sąlygas kitiems mus kritikuoti. Nepakanka kalbėti vien tik tai apie tyriamosios žurnalistikos uždavinius. Reikalingas atitinkamas ir teisinis reglamentavimas. Daugelį valstybių narių žurnalistika apskritai reglamentuojama vadovaujantis tradicija. Parlamentas yra kreipęsis į ponę Reding, kad ES pateiktų direktyvos dėl žiniasklaidos pluralizmo projektą, bet iki šiol toks dokumentas dienos šviesos neišvydo. Taigi mes patys turime galvoti, kaip užtikrinti nuomonių įvairovę žiniasklaidoje. Kai kuriais atvejais sakoma, kad tai per daug kainuoja, bet tai netinkamas argumentas, nors aš suprantu, kodėl jis teikiamas. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad Mes turime neusisklęsti ir skatinti tyrimą. Jeigu negausime dokumentų, jeigu nėra pateikiama informacija, tai tyrimą atlikti labai yra sunku. O biurokratai labai nenoriai įsileidžia į savo narvelius pašaliečius, nenoriai teikia informaciją. Jūs analizavote šį aspektą ir padarėte išvadą, kad yra dalykų, kurie trukdo tikslios informacijos gavimui. Tai ar jūs sutiktumėte su štai tokiu teiginiu, kad Briuselis turi būti atviresnis. Nepakanka vien tik tai pasakyti, kad vienos ar kitos informacijos neteiksime. Ačiū, ponas Vong. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už atliktą tyrimą. Pati diskusija tikrai yra įdomi, juolab, kad šią temą mes ko gero netaip dažnai svarstome. Aš atstovauju jungtiniai karalystiai, todėl kalbėsiu vadovaudamasis savo patirtimi. Aišku, mes visi sutinkame, kad žiniasklaidos laisvė yra labai svarbus dalykas, laisva, nepriklausoma žiniasklaida yra labai svarbu. Jeigu pažiūrėsime, kokia yra jungtinėje karalystėje spauda, jinai nėra visai nepriklausoma, nes um, ji priklauso keletui labai turtingų žmonių, kurie pasižymi tvirtais politiniais, dažnai ganėtinai kraštutiniais dešiniaisiais įsitikinimais arba yra euroskeptikai. Todėl būtent tokią poziciją užima jų valdomos žiniasklaido priemonės ir juose dirbantis žurnalistai. Taip yra ne todėl, kad e, bandoma užgneušti demokratiją, bet e, būtent todėl, kad tiesiog populiaru yra kritikuoti Europos Sąjungą. Ir tą mes matome kasdien, vartydami žiniasklaidos puslapius, pavyzdžiui, ar žiūrėdami laidas. Po vieno iš balsavimų mūsų parlamente pasirodė tokia antraštė. Parlamentarai balsavo dėl savo atlyginimo padidinimo. Aš suglumau, nes tikrai niekas dėl to nebalsavo. Mes balsavome dėl tam tikrų kitų dalykų ir tikrai nekalbėjome apie parlamentarų atlyginimus. Mes buvome priversti kreiptis į um, teismą. Taigi žiniasklaida taip pat leidžia antis ir traukia nuo lubų nežinia ką. Kitas dalykas, kad mūsųse dabar labai daug dėmesio skiriama žiniasklaidos vaidmeniui po pastaruoju metu kilusių rimtų skandalų. Žiniasklaida kišasi į privatų žmonių gyvenimą ir dažnai sugriauna žmonių gyvenimus. Ir laikrašiai spausina tai, ką jų nuomonę nori matyti laikraščio puslapiuose e, skaitytojas. Aišku, yra labai daug gerų žurnalistų, tačiau yra ir tokių žurnalistų bei e, žiniasklaidų priemonių savininkų, kurie visiškai kitaip įsivaizduoja žiniasklaidos darbą. Todėl um, tikrai reikia visada galvoti ir apie politinį aspektą. Įdomu, ar jūs įvertinote uh, politinio aspekto svarbą žurnalistikoje, bet aš manau, kad šį aspektą dera panalizuoti. Ačiū. Toliau ponas Erenhauser. Dar liko keletas kolegų, kurie nori pasisakyti, todėl pirmiausia žodis ponui Ehrenhauseriui. Pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Savo studijoje jūs sakote, kad 18 milijardų JAV dolerių komisija investuoja į tyriamąją žurnalistiką ir tik 2 procentai žurnalistikos iš tiesų yra tyriamoji žurnalistika. Tai kodėl Jūs manote, kad yra tik tie 2 procentai tyriamosios žurnalistikos medžiagos, į kurią atsižvelgiama, ar nevertėtų galvoti, kad pinigai, tie 18 milijardų, būtų geriau panaudoti. Dar vienas dalykas, kad um, kalbant apie tyriamąją žiniasklaidą, reikėtų galvoti Jūs sakote ir apie tai, kaip pateikiama informacija, kad tai būtų vienodo formato informacija. Noriu paklausti, o kaip pati Europos Sąjunga galėtų būti įvertinta palyginti su kitomis organizacijomis, kurios teikia duomenis. Ačiū, toliau ponas Mulderis. Ačiū, aš taip pat labai susidomėjęs klausiausiai jūsų pasisakymo. Ir mane sudomino informacijos šaltinio apsauga. Kiek iš tiesų šaltinis, kuris nori išlikti anonimišku ir informuoja apie padėtį iš vidaus, yra svarbus. Kitas dalykas. Kitas klausimas susijęs su pačiais žurnalistais. Ar žurnalistai įvairiose valstybėse narėse yra tinkamai apsaugoti teisinių požiūrių. Ačiū, ponas Unegartas. Ačiū. Ačiū už tyrimą. Ši diskusija gana vienpusiškas, sakyčiau, nes viskas primena tarsi trikampį. Yra politikai, yra žiniasklaida ir yra skaitytojai, žiūrovai. Taigi politikai mano, kad žiniasklaida netinkamai atlieka vaidmenį, žiniasklaida mano, kad žmonės nepakankamai domisi ES, o žmonės sako, kad jų ES nedomina, nes žiniasklaida jiems nepateikia pakankamos informacijos. Taigi, kaip išbristi iš šio uždaro, užburtojo rato? Aš manau, kad Jūs labai teisingai pastebėjote, kad statistiniai duomenys yra komplikuotas rytis, bet nepakanka vien tokio teiginio. Gal reikėtų plačiau pažvelgti. Pačios ES struktūra yra labai kom... sudėtinga. Pavartykite Lisabonos sutartį. Tai tikrai nėra paprastas, lengvai skaitomas dokumentas. Sprendimų prieimimo procedūra ES yra labai sudėtingas. Sunku iš tiesų žinoti, kas ir kada priima sprendimus, jo lab, kad yra virtinė išimčių. Ir žurnalistams tai darbo nepalengvina. Todėl kyla klausimas, ar tyriamoji žurnalistika neturėtų, tyrimo, neturėtų žurnalistai, būtent tyriamosios žurnalistikos kontekste panalizuoti Europos Sąjungos kaip organizacijos veikimą yra dar vienas dalykas, dar vienas klausimas. Jūs sakėte, kad paprastai skundžiamas, jog nėra laiko ir nėra pinigų tyrimai žurnalistikoje. Bet taip pat jūs teigiate, kad tai nėra priimtinas argumentas. Taip, Aš tikiu, kad e, gal tai nėra pakankamas argumentas, aišku, žurnalistai gali laisvų nuo darbo laikų atlikti tos e, tyrimosios žurnalistikos darbą, bet iš tiesų, kai pasižiūrime, kaip veikia žiniasklaida, tai matome, kad be kita ko žur... žiniasklaida turi užsitikrinti ir finansinį nešališkumą, nepriklausomybę, o tai reiškia, kad ji turi skirti dėmesį kitiems dalykams. Pavyzdžiui, e, publikacijos internete. Kuo daugiau jūs skelbėte medžiagos internete, tuo e, daugiau jūs gaunate reklamos užsakymų ir pajamų iš reklamos. Todėl iš tiesų nepakanka paskelbti vieną straipsnį, reikia skelbti tris, keturis ar kit, daugiau straipsnių žiniasklaid, internete, nes jūs esate be kita ko ir um, komercinė struktūra, kuri gauna pajamas iš reklamos. Todėl kyla uh, žiniasklaidos priemonių finansavimo klausimas. kuris turi būti užtikrintas nuolatos. Dar vienas dalykas - informacijos pateikimas. Tai irgi yra nuolatinis darbas. O tyriamoji žurnalistika yra kas kita. Todėl reikia pagalvoti ir apie tai, kaip pats žurnalistinis darbas yra organizuojamas. Ačiū. Toliau, ponė Iela Sende. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dėja turėjau būti transporto komitete, kai buvo pristatomas tyrimas, bet ne visiškai sutinku su to, ką sakė ponas Deutsch. Nes atliktas didžiulis darbas rengiant ataskaitą, kai kurio ir buvo labai sunku daryti išvadas žiniasklaidos lygių, įskaitant audiovizualinę žiniasklaidą. Taip pat pritariu kai kuriems kolegoms, kurie sako, kad šiuo metu rizikos laipsnis yra gana didelis. Žiniasklaidos priemonės šiuo metu labai rizikuoja, nes jos mm, yra įmonės, kurių akcijomis prekiaujama biržoje, jos turi užsitikrinti išlikimą. Kai kurios tai daro kišdamosi į privatų gyvenimą, net naudodamos neteisėtas priemonės, manipuliuodamos informaciją. Taigi, bet kuriuo atveju žiniasklaidos e, valdymo srityje kylanti rizika yra didžiulė. Dar vienas dalykas, kad mes vargu ir galime kalbėti apie europinio masto žiniasklaidą visais atvejais. Todėl mums tikrai reikalinga tyriamoji žurnalistika suorganizuota taip, kad ji galėtų veikti ES lygių, ne tik nacionalinių lygių ar nacionalistinių lygių. Pavyzdžiui, reikėtų tyriamosios žurnalistikos darbą atlikti ekonomikos rytyje, vertinant, kaip veikia ES. Visi turime problemų. Ispanija turi problemų, Vokietija turi problemų, pavyzdžiui, mokyklose yra aprūpinimo maistų problemos. Ir e, daugelis problemų, aišku, atsiranda ne dėl pačios valstybės narės kalties, kaip kad Ispanijoje. Bet visiškai akivaizdu, kad mums reikia didesnio skaidrumo, geresnės valdysenos. Dar vienas dalykas yra etikos klausimas. mes e, reikalaujame, kad mūsų struktūros veiktų etiškai, bet to paties galima būtų reikalauti ir žurnalistų, kurie dažnai užmerkia akis prieš tam tikrus etikos principus. Ir um, tiesiog žiniasklaidos priemonės tampa itin bulvarinio pobūdžio priemonėmis. Nebejotina, kad internetas yra svarbus dalykas ir internetas ga, dažnai tampa gandų sklaidos šaltiniu. Bet vienaip ar kitaip žiniasklaidos nepriklausomybė ir profesionalumo laipsnis. Yra tie klausimai, kuri, prie kurių nuolatos grįžtame. Aš manau, kad geresnis valdymas, daugiau skaidrumo žurnalistikoje padėtų užtikrinti didesnį žiniasklaidos nepriklausomumą. Jeigu žiniasklaidos nebūtų, tai mūsų demokratijai kiltų rimtas pavojus. Bet e, kita vertus, tyriamoji žurnalistika turi būti tokia, kad jos medžiaga būtų galima pasitikėti. Ačiū toliau kolega Sarvama. Aš esu dirbęs tą darbą ne vieną kartą, esu užsiminėjęs ir tyriamą žurnalistiką, todėl norėčiau pasakyti keletą dalykų. Manau, kad mūsų kolega iš Danijos e, paminėjo tą Bermudų trikampį, kas yra svarbu. Bet jis kalbėjo apie tai kaip apie neigiamą valdžios srautą, kai yra situacija be išeities. Na ir aš norėčiau paminėti tai, ką galėtume padaryti ES. Aš norėčiau paversti šį ciklą pozityviu ciklu. Tai yra, žinau, kad žurnalistams labai įdomus tokie atvejai ir jeigu apie juos būtų daugiau rašoma, tai ir auditorija susidomėtų tuo, kas daroma su jų pinigais. Esu tuo tikras. Ir trečias kampas - politikai taip pat domisi faktais, nes 99 mūsų procentai neturi ką slėpti. Taigi Galima čia išvelgti ir pozityvų ciklą. Tačiau ką aš norėjau pasakyti? Europos Sąjungoje maždaug 3000 žmonių dirba kažkokiu tai būdu su spauda. Ir turbūt mes turime sąžininkai paklausti, pažvelgiai veidrodiai. Ar tie žmonės padeda žurnalistams tokiu būdu, kaip jie galėtų jiems padėti idealiame pasaulyje? Atsakymas yra ne. Žinoma, kad ne. Todėl nereikėtų turbūt e, rodyti vienam, vieniems į, kirštus, į kitus pirštais, tačiau reikia dirbti. Aš žinau, kiek galima padaryti. Čia pateikta daug labai gerų rekomendacijų. atsikratyti biurokratijos ir sustelkti ties tuo, kas yra svarbiausia. Nežinau, ar tai jums ką nors sako, tačiau aš būtent taip viską įsivaizduoju. ES institucijose galime padaryti daug daugiau ir e, galima pasakyti, kad kartai žurnalistai iš tikrųjų pritingi, tačiau e, e, labai dažnai jie yra tiesiog kaip e, suraišiu ant akių miške numesk jiems mėsos gabalėlį ir jie iš tikrųjų susidomės ir susijaudins. Tačiau, kaip sakoma ir šiame tyrimė, neįmanoma vienam atskiram žurnalistui ar netgi e, vienam leidiniui viską priepti, nes tokie šie atvejai yra labai sudėtingi. Tačiau jeigu jie susilauktų pagalbos iš mūsų pusės, tai tikrai būtų galima daug pasiekti. Ačiū, manau, kad šis pranešimas yra labai geras. Ačiū dabar Bartas Tasas ir po to išklausysime atsakymų. Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Čia pasakyti daug gerų dalykų, ypač paskutinis kolega. Tyrimas rodo, kad reikia daugiau, kur kas daugiau bendradarbiavimo ir patikta įrodymų, kad tarptautinis bendradarbiavimas čia yra labai svarbus, pateikiant įvairiausius faktus. Tačiau vis e, konkurencingesnėme žiniasklaidos sektorija, kaip tai pasiekti, kai visi vienas su kitu konkuruoja. O mintis e, apie darbą kartu, iškastant faktus ir keičiantis faktais, būtent tai yra svarbus klausimas. Ačiū, sako pirmininkas, jums e, iškirtote daug klausimų. Man atrodo, kad e, daugeliu jų atsakyti reikia pusvalandžio, tačiau problema yra ta, kad e, mes dar turime vieną klausimą ir aptarti turime specialią ataskaitą ir turime baigti be 15.12, taigi paprašysiu pasistengti atsakyti, kaip galima trumpiau. Ačiū, dėkoju už klausimus. Aš mielai. Man, man labai malonu, kad jūs jau perskaitėte e, šią ataskaitą ir ją puikiai žinote. E, žinau, kad žurnalistams, ačiū ir už kritiką, žurnalistams galbūt ne visada patinka kritika, bet aš pasistengsiu atsakyti jūs klausimus trumpai. Pirmasis e, kalbėjusysis labai kritiškai pasisakė apie mūsų tyrimą. Labai ačiū. Aš tikrai norėčiau detaliau aptarti šį klausimą e, su jumis, nes aš iš tikrųjų nežiūrėjau į Vengrijos žiniasklaidos vieną pusę. Atrodo, kad aš nekalbėjau apie visus Vengrijos leidinius, bet, leidinius, bet aš paminėjau keletą, kurie iš tikrųjų paskelbė straipsnių apie Europos išlaidas. Europos pinigus. Minėjote, kad yra virš, buvo virš šimto straipsnių per pastaruosius kelis metus. Mes labai siaurai apibrėžiame tyriamąją žurnalistiką ir mes norėjome išsiaiškinti, ką e, išryškina ar atranda patys žurnalistai, o ne tai, ką jie tiesiog e, paskelbė. Mes norėjome kurie, pastebi, atrasti kurie žurnalistai, kurie leidiniai patys iškasa e, informaciją, ar, o ne tiesiog performuluoja pranešimą spaudai. Aš žinau, kad e, dabar yra madinga kritikuoti jūsų žiniasklaidos įstatymą ir mes tikėjomės, kad e, manėme, kad šis įstatymas trukdys tyriamai žurnalistikai, tačiau jie, žurnalistai, mums pasakė, kad iš tikrųjų taip nėra. Galbūt šis įstatymas ir kelia problemų kiekvienams žurnalistams, tačiau e, tyriamosios žurnalistikos atstovams e, jis iš tikrųjų nekelia problemų. Ir e, mums malonu, kad taip yra. Galbūt kai kurios įstatymo dalis nėra palankio žurnalizmui, tačiau taip yra ir kitose šalise. Vienas iš prašymų iš akademinio pasaulio buvo pateikti įvairių žiniasklaidos įstatymų ES apžvalgą, nes kai kurioms šalims e, tik tai skiriama kritika arba e, yra giriama, tuomet e, galima rasti būdų, kaip pakritikuoti kiekvieną šalį. Ir akademiniam pasauliu iš tikrųjų būtų įdomu E, sužinoti, koks, e, kokia praktika yra geriausia. Na ir atstovas iš Vengrijos, iš žiniasklaidos institucijos iš tikrųjų prašė mus pateikti tam tikrų rodiklių, kokie įstatymai būtų geriausiai. Dėkuoju dviems e, parlamentarams iš Lenkijos. Noriu padėkoti, jūs paminėjote labai svarbę temą kuri, kuri svarbi įvairiose šalise. Tai yra patriotizmas ir e, tyriamoji žurnalistika, kritika vyriausybei labai sudėtinga situacija. Kartais atrodo, kad žurnalistai, jeigu jie kritikuos vyriausybę, kitais metais negaus finansavimo. Kartais žurnalistai taiko savo autocenzūrą tokiais atvejais. Ačiū, kad paminėjote tai. Tai aišku, to aišku negalima pamiršti žurnalistams. Kaip sakiau, ne kiekvienas kritiškai nusteikęs žurnalistas yra euroskeptikas ir ne, vien, ne, ne kiekvienas Europos Sąjungos pareigūnas yra eurofilas, reikia tai turėti galvoje. Kaip žurnalistai turime suprasti savo politinius požiūrius ir mes sakome, kad mes kaip žurnalistai turime kaip, būti kaip galima skaidresni ir dėl savo motivacijos. Turime suprasti, kad galime, kaip čia buvo sakyti, kaip buvo sakoma, galime tapti žaisliukais kieno nors rankose. Tai yra pati blogiausia situacija. kai kuriuose klausimuose taip pat buvo paminėta nepriklausomos žiniasklaidos e, svarba. Ir mes, mums atrodo, kad e, tyriamosios žurnalistikos centrai, kurie atsiranda visoje Europos Sąjungoje, nuo Baltijos jūros šalių iki Balkanų, e, kadangi tai jie nepriklauso nuo reklamos ar nuo politinių partijų yra patys nepriklausomiausi kanalai. Tačiau juos reikia finansuoti taip pat kažkam. Ir čia yra sudėtingas klausimas, iš kur tie pinigai ateina. Buvo užduota klausimų dėl žurnalistų apsaugos. Svarbu yra tai, kad apsaugotume žurnalizmo procesą, o ne patį žurnalistą. Tai dažnai reikštų, kad e, reikėtų apsaugoti žurnalistą, tačiau jeigu galime garantuoti žurnalistinio proceso nepriklausomumą ir e, laisvę, tuomet žurnalistai galės geriau dirbti savo darbą. Galbūt tai skamba šiek tiek abstrakčiai, bet taip yra. Individo, čia neklausimas, kaip apsaugoti individą, nes tuomet ir kiltų klausimą, kas yra žurnalistas, kas yra ne. Uh, ar tinklaraščio autoriai yra žurnalistai ar ne, ir tada jie turėtų saugoti savo šaltinius. Reikia saugoti žurnalistinę veiklą. Ir čia jūs galite padėti. Pone Sargentini paminėjo prieigą prie dokumentų, kaip išeiti iš e, esamos situacijos. Man sunku atsakyti šį klausimą. Mes siūlytume panalizuoti kai kurių šalių geriausią patirtį tuose tų šalių, kuriuose situacija yra gera. Kai kuriuose šalise galbūt informacijos laisvės procesas vėliau atėjo, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, bet jie iš tikrųjų to ėmėsi ir apmokė daug vyriausybės pareigūnų, kaip teikti pagalbą žurnalistams e, panaudojant informaciją. Aišku, kad tai yra sudėtinga, pirmininkaujant Danijai, kiek žinau, 2012 metų antrojoje pusėje e, buvo stengiamas padirbėti šioje srityje, tačiau tolesnių žingsnių nebuvo. Mes norėtume daugiau apie tai pagalvoti ir pateikti jums e, tam, tikros, e, tam tikrą nuomonę Galbūt galėčiau pasiūlyti mm, panalizuoti tam tikras e, e, e, žiniasklaidos svetainės, kur galima rasti informacijos tiek žurnalistams, tiek, tiek pareigūnams. Manau, kad svarbiausia yra galvoti apie tai, kaip e, stimuliuoti įvairovę žiniasklaidoje, kaip e, steigti galimybės e, žurnalistams panaudoti įvairesnius verslo modelius, kuriant tinklus, internetinius leidinius. Dar vienas e, svarbus žurnalistams aspektas yra PVM e, leidiniams. Taigi reikia stimuliuoti ir verslo modelius, kaip reikia stiprinti žurnalistiką. Ir tai galima daryti per teisės aktus, apsaugant e, žurnalistinį procesą. Taip pat svarbu palengvinti ir finansavimą vienas iš aspektų, kaip palengvinti ar pa, pa, paskatinti tyriamą žurnalistiką, tai aišku, kad žurnalistai turi galimybių prašyti stipendijų, mokymosi stipendijų Europos e, struktūros teikia tam tikras stipendijas tarp vyriausybiniams e, projektams. Deja, nėra tiek, tiek daug tų pinigų. Dažnai mes, pavyzdžiui, kreipiamės į amerikiečių fondus ieškodami finansavimus. Galbūt galima įtikinti ir Europos fondus skirti lėšų tokiems dalykams. Deja, atrodo, tokios tradicijos Europoje labai e, daug nėra e, finansuoti būtent e, žurnalistinius tyrimus. Žurnalistika ir žiniasklaida kartais žvelgiame į tuos dalykus kaip atskirus, tai tai gali kelti problemų taip pat. Taip pat atsakymas e, parlamentarų iš Danijos. Aišku, kad e, jeigu kalbėsime, kaip apsaugoti žurnalizmą, o ne laikraštį, galbūt e, būtų geriau. Galbūt kai kurie laikrašiai net iš tikrųjų nereikalingi, nes internetas yra daug greitesnis. Tačiau Mums atrodo, kad tyriamos žurnalistikos kanalai iš tikrųjų šiek tiek atsigauna, nes žmonės nori skaityti gerus žurnalistinius straipsnius. Taigi galbūt nereikia stimuliuoti ar remti laikraštį, bet e, stiprinti patį žurnalizmą, pačią žurnalistiką. Buvo užduotas klausimas apie žurnalistų vaidmenį Junktinėje karalystėje ir Žinoma, vertinami Junktinę karalystę, mes e, analizavome ir jų situaciją. Mūsų minėtas projektas, kurį atliko tyrimosios žurnalistikos biuras, tai turiu pasakyti, kad kartais reikia, kad tokias istorijas, tokius raipsnius parašytų pašalinis, nes e, spauda kartais yra politi politizuota. Kaip sakiau, kuo daugiau verslo modelių, tuo daugiau žiniasklaidos, tuo met daugiau šansų aprašyti vieną istoriją iš vairių pusių. Nepriklausomos e, žurnalistikos centrai yra tie pašaliniai e, veikėjai ir reikėtų galvoti, kaip juos paremti. E, Planetaras iš Vokietijos klausė, kaip ES matuoja duomenų teikimą valstybių narių. E, na, palyginti ES ir valstybės narės, tai galima pasakyti, ES institucijų situacija yra daug geresnė negu e, informacija iš valstybių narių. Bet aišku, galima ir čia ieškoti tobulybės vienodas duomenų formatas yra labai svarbus, nes tuomet e, tai, tą informaciją lengviau pasiekti. Dėl pinigų 80 milijonų dolerių, kurie paminėti Sima pranešme. Daug lėšų išleidžiama tam, ką minėjo parlamentarė iš Ispanijos, tačiau mažai e, tų lėšų patenka Europos europietiškai žurnalistikai. Neturime europietiško laikraščio, bet ar reikia jo? Galbūt reikia europinės žurnalistikos, galbūt būtų galima įkurti Europinį tyriamosios žurnalistikos centrą, kuomet tyrimas padaromas vienas, o paskelbiama tai 27 kartus. tuomet tai būtų europinė žurnalistika, nebūtinai europinė žiniasklaida, bet žurnalistika. Norėtume, kad taip pasitaikytų dažniau. Ir e, žurnalistikos centrai gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Kolega dar norėjo pasakyti vieną dalyką. Ponui Stasui dėl e, konkurencingos e, žiniasklaidos, kaip įtikinti žurnalistus dirbti kartus. E, jeigu dirbi Madride, nekonkuruoji su žurnalistu Latvijoje, tai taip vienas kitam galima padėti, jeigu rastume būdų, kaip žurnalistai galėtų bendradaviauti tarp skirtingų šalių. Uh, Ir vėlgi čia svarbus Europos e, žurnalistikos fondas. E, yra mažų fondų, kurie padeda dirbti tarpvalstybiniu mastu. Čia nekonkuruoja. Aišku, e, sunku kartais dirbti vienoje šalyje įvairiems žurnalistams. Tačiau jeigu kertame skirtingų žiniasklaidos kanalų ar tipų ribas, pavyzdžiui, bendradavimas tarp televizijos ir laikraščių ar panašiai, Šiame Junktinės karalystės e, projekte dalyvavo televizija Al Jazeera, BBC, e, Financial Times dienraštis ir toks projektas suveikia. Reikėtų, kad e, bendrautų įvairių tipų žiniasklaida. Dar trumpai dėl sudėtingumo, kompleksiškumo klausimo. ES dėrėtų pabandyti sumažinti tą sudėtingą e, institucijų landšaftą, e, nes žurnalistams dažnai sunku suprasti tą kompleksiškumą, nes žurnalistų užduotis dažnai yra paaiškinti, kas su kuo yra susiję, kodėl kažkas veikia būtent taip, o ne kitaip. Aišku, bet kokiai organizacijai e, svarbu mažinti savo struktūros sudėtingumą, tačiau e, e, žurnalistams juk atitenka vaidmuo paaiškinti įvairius sudėtingus dalykus. Taigi reikia tai turėti galvoje. Ačiū labai, kad laikėtės jums skirto laiko ir pabandėte atsakyti visus klausimus. Diskusija parodė, kad jūsų tyrimas iš tikrųjų susilaukė didelio e, rezonanso. Ir Bartas Tasas, kaip pranešėjas, gauna paskutinį žodį. Kadangi labai neturime laiko, aš kalbėsiu labai trumpai. Visų pirma, manau, kad labai svarbu, kad šis tyrimas būtų paskelbtas kuo plačiau. Aš e, e, susisiekiau su komisijos narių Šemeta ir komisarė Krūz, e, e, jie labai entuziastingai taip pažiūrėjo. Yra daug ko, ko galima pasimokyti iš šio tyrimo. Europos institucijos turi pasimokyti e, iš tokio atveju, kad kai ateina žurnalistas ir prašo informacijos, neturėtume užtrenkti durų, e, turime būti atviresni, e, skaidresnės administracinės procedūros ir e, Sprendimų prieimimas yra labai svarbu. Svarbu gerinti duomenų valdymą ir informacijos teikimą. Na, aišku, šaltinių apsauga taip pat yra labai svarbu. Taip pat reikia propaguoti ir skatinti žurnalistų bendradarbiavimą įvairiose šalise. Taigi, žvalgausi, ar salėje yra kitų žurnalistų, galbūt jie turėtų klausimų. Na, girdėjau, kad yra žurnalistų už salės durų, kurie melai pasikalbėtų su tyrimo autoriais vėliau. Pirmininkas, ačiū. Jau seniai turėjome tokią gyvą diskusiją. Dar kartą ačiū poniai Smith ir poniai Debrėne už šį tyrimą. Galime baigti diskusiją šiuo klausimu ir pereiti prie kito klausimo. Tai yra Evo Ortiz Vilela pranešimas. E, čia pas mus yra taip pat audito rūmų narys Ordas Dogerbaueris. Ir pirmiausia, teiksiu jam žodį na, padaryti įžangą. Labai ačiū. Man labai malonu bus padaryti o, pranešimą o, dėl vyno rinkos bendro organizavimo reformos. Ir Nu, turint galvoje pasiektą pažangą. Aš pabandysiu kiek galima trumpiau kalbėti, nes žinau, kad labai nedaug turime laiko. Na, šiek tiek istorijos. Taip, mes užimame 60 procentų vyno gamybos pasaulyje o 5 procentai fino gamyba užima ES žemės ūkio srityje. Taigi mes matome labai didelį skirtumą tarp paklausaus ir pasiūlaus. Viena 160 hektolitrų 2007-2008 metais 157 milijonų hektolitrų nuo 2010-2011 metų. Jūs matote, kad netgi taip, netgi dėl vis, visų taikomų priemonių, tai yra ir vienogynų kirtimo, ir restruktūrizavimo, jau 20 metų paklausa mažėja, vyno vartojimas mažėja. Ir galbūt dėl to, kad tiesiog nakinta tiesiog vartotojų pomėgiai. Uh, per 24 metų daugiau mineralinio vandens, daugiau alaus geriame, daugiau nealkoholinio gėrimų ir šitą, žinoma, gal jo nepasuksi. Ir man atrodo, kad mes tik turime džiaugtis tuo, tai sveikiau, bet vis dėlto reikia galvoti, ką daryti su vyno pramonė. Valstybės narėse, kur kyla e, vyno vartojimas netgi ten dažniausiai rinką pripildo treč, vynas iš trečiųjų šalių. Mes turime daug tiekėjų iš trečiųjų šalių, kurie dirba tuose nedideliuose vidutinėse rinkos segmentuose ir patenkina tai, ko reikia mūsų rinkom. Taigi mums reikia tiesiog kiek galima mažinti uh, Aš turiu galvoje netgi 18,5 hektolitrų distiliavimo. Nagal 2008 metų reforma 1,5 milijardo buvo eurų numatyta. Tai yra subsidija, kuri, turi būti, kuri buvo, turėjo būti atskiriama vynoginų kirtimui. Čia vyno rinkos bendro organizavimo šitą reformą numato ir toliau žengti tą kryptimį, nes pirmieji žingsniai buvo gana sėkmingi. Tai išmokos buvo padinta 20 procentų pirmaisiais metais, 10 procentų dar kitais metais ir trečiaisiais metais liko tokia pat. Per paskutiniuosius 2090 metus mes tiesiog viršijome tai, e, ką mes galėjome išmokėti. Mažėjantis, e, mažėjantis kiekiai, kuriuo mes tikėjomės, nebuvo pasiekti. Mūsų tikslas buvo iškirsti 350 tūkstančių hektarų, bet iš tikrųjų buvo 160,55 hektarą ir vietoj to, kad būtume sumažinę gamybą 18 milijonų hektolitrų, mums pasisekė sumažinti tik tai maždaug 10,2 milijonų hektolitrų. Taigi, jau mes galvojame apie tą skaičių jau gerokai prieš 2008 metus, kai buvo numatyta e, nuo 2001 iki 2002 metų 10,2 milijonų. Tai maždaug 32 procentai visų finansų pagal e, šitą programą. Ir tikslas buvo e, kiek galima labiau nepadirbėti konkurencijos srityje, kad galima būtų tiesiog atsodinant naujas veislės, tos, kurios galėtų konkuruoti geriau Taip pat e, buvo e, kompensuoti pajamų praradimą e, vyno ūkiams. O taip pat buvo numatyta tam, tik, tam tikros subsidijos pertvarkant vyno ūkį 20 procentų hektarui kai kuriuose valstybėse narėse. O tai iš tikrųjų buvo sunku įvykdyti, nes kartais netgi šalyse, kur kainas mažesnis, e, subsidijos buvo didesnis, nes tose šalyse, kur iš tikrųjų pragyvenimas buvo brangesnis, e, pažiūrėjau, 200 procentų netgi e, brangiau pavyzdžiui, mažose kokiose šalyse negu Vokietijoje. Pavyzdžiui, Rumuniją čia galima paminėti. Taigi restruktūrizavimo kaštus galima parodyti pavyzdžiais. Kastilijoje ar man 60 procentų numatytas skaičius, o Sijodo 21 procentas. O problema yra tokia. Tai e, derliaus padidėjimas tam tikrą prasme, galbūt netgi labai dažnai e, sumažino šitas rezultato iš vynoginų kirtimo rezultatus. O ir tas skaičius, pavyzdžiui, ten 15 milijonų hektolitrų, tai yra 15 procentų daugiau negu praradimas. E, tai, kas buvo patirta iškertant, pavyzdžiui, Kastelio Lamanšą, e, vidutinis derlius padidėjo beveik 60 procentų šituose restruktūrizuotose vynogynuose. Ir jeigu panalizuotume e, gamybą ten, kur auginamis e, vynogės. Tai, na, aš norėčiau, kad atsiverstume dešimtą ataskaitos puslapį, kur pamatysite, kad abiau, apie 13 milijonų hektolitrų. Tai, na, jeigu kalbame apie papildomą produkciją. papildomus netgi ten, kada šalis jau iš tikrųjų jau gamina, jau pasiekusi yra viršūnė leidžiamas gamybos. Reiškia 20 procentų padidėjimas, e, jeigu, pavyzdžiui, finans, ES finansavimas būtų teikiamas. Kita veiksnė turėti galvoje ir dar daugiau. Apibendrinant, jeigu nebus e, galimybės parduoti gaminamą vyną. E, mes susidursime su dar didesniu, e, na, tiesiog nebereikalingo vynu, didesnis, didesnis kiekiais. Na, kaip matome, ten vartojimas vyno e, šiek tiek e, sumažėjo, tačiau eksportas padidėjo, mes tuo džiaugiamės mes matome, kad negalime daryti ilgalaikių išvadų, nes vyno gamyba 2011-2010 metais labai priklausė nuo oro. ES eksportas į kitas šalis, žinoma, priklauso nuo situacijos ten. Ir žinoma, jeigu pažiūrėsite į pasaulinę rinką, tai vėlgi valiutų kursas viruoja, kuriuose trečiose šalyse mes matome na, neįgimą tokią plytrą, todėl kad kitose šalyse valiuta nuvertėjo. Taigi, kokios e, auditorių rūmų rekomendacijos? Na, pirmiausia, vienuoginų kirtimas, e, ypač liberalizuoti atsudinimą. E, taigi, kaip nors sureguliuoti paklausos ir pasiūlos e, problemą. E, reikėtų nuspręsti, kokiu veiksmu imtis ten, kada matomas tokios pusiausvėros nebuvimas. Taip pat reikėtų kalbėti apie sodinimo teises. Buvo galvojama, kad tas teises panaikinti jau dešimtais, dabar galvojama, kad galbūt šiek, iki 2015 metų kai kurios šalis prašo pratesti iki 2018 metų. Mes rekomenduojame, kad Reikėtų tiesiog pasižiūrėti, kokius būtų tokių teisių, padinkime, pasakmes, nes to mes dar, dar nebuvo įvykdyta. Taigi 2012-aisiais buvo ketinta panalizuoti galimą situaciją ir jeigu darbas tęsis taip, kaip jis buvo, dar, buvo daromas, uh, per paskutinius mūsų susitikimus, tai man atrodo, matysime pažangos. Ir mačiau, kad e, komisijos narys iš tikrųjų atsižvelgia į auditorių teismo pasiūlymus. Vėlgi, subsidijų kriterijai neturėtų remtis vien tik tai savininkų, reikėtų taip pat atsižvelgti ir tai, kur yra šitas vynogynas. Reikėtų nekirsti vynoginų, kurie buvo jau modernizuoti, atnaujinti. Jeigu pasižiūrėsime į 55 hektarus aspergiai e, raudoną vyną, aš turiu galvoje. Pavyzdžiui, buvo labai e, modernus vynoginas e, Tepaneloje ir vis dėlto jis buvo iškirstas, todėl kad kartais subsidijos didesnės negu pelnas gaunamas iš vynoginų. Na, valstybės narės numato e, daug o, įvairios veiklos susijusių tuo. Na, pavyzdžiui, Čekijoje, a, e, sakysime, kad apsa, vinogino apsauga nuo paukščių ir nuo įvairių ten laukinių gyvūnų. A, e, čia irgi subsidijas buvo didelės duotas ir man atrodo, kad čia jau tam tikri nuklitimai, jeigu pasižiūrėsite apskritai tas išmokas. A, valstybės narės turi užtikrinti, kad ES subsidijos e, neišauktų iki tokio lygio virš 50 procentų to, ką galime subsidijuoti. Mes matome skiriuose valstybėse narėse tą tokį vat skirtumą, pavyzdžiui, 200 netgi procentų palyginus vieną šalį su kita. Na, reikia atsižvelgti taip pat ir į darbo rinkos e, kaštus. Leidžiami e, milijardai e, yra išleidžiami ir vis dėlto dar mes matome tą pačią, tą patį paklausos ir pasiūlos netitikimą. Uh, ir e, baiminamasi, kad e, tas netitikimas gali aukti. Pasižiūrėkite, pavyzdžiui, Ispanijoje, Rumunijoje vis dar e, gamyba auga. Komisija vertinti, kiek galima liberalizuoti auginimo teisės, bet vėl čia sunkus pasirinkimas, kaip su destilavimo, subsidijavimu, tai vėlgi padidintų vyno gamybą. Trečios šalis tampa vis labiau konkurencingomis ne tik kainos atžvilgių, bet taip pat ir kokybės. Mums reikia užtikrinti, kad tas vidutinės tokios kokybės žemų kainų vynas, kad tiesiog neatsidurtų jų, toksai prastas vynas neatsidurtų mūsų supermarketuose, mūsų parduotuvėse. Problema ta, kad ES negali ir toliau reklamuoti vyno, o trečiose šalyse tas nedraudžiama. Todėl Čilės, Australijos, pavyzdžiui, vynai, vaikai galite tai daryti. O, sakysim, taigi reikia pasižiūrėti, kad būtų taikomas įvairius priemonės ir svarbiausia turint galvoje, kiek galima sumažinti tą skirtumą tarp e, paklausos ir pasiūlos, kad tai nebūtų vien tik tai e, vynogenų kirtimas, bet stengiantis taip pat ir derlių padidinti. Ačiū. Ačiū auditorumams už specialiosios ataskaitos pristatymą. Pone Ortize Pilela. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti audito rūmams už specialią ataskaitą apie padėtį viename, bet ES žemės ūkio kontekste svarbiame sektoriuje. Ankstesnė ataskaita buvo paskelbta 2007 metais, o per pastaruosius metus atlikus reformą gali prireikti pakeisti paramos schemas. Pritariu audito rūmų teiginiui, kad BRO reformos rezultatas turėtų būti sumažėjęs ne tik tai vynoginų plotas, bet taip pat ir gaminamo vyno kiekis. Deja, taip neįvyko bet e, ir be kita ko dėl to, kad taryba atsisakė uždrausti cukrozės, nau, saharozės naudojimą <clears throat> vyno turtinimui. Aš manau, kad reikėtų geresnės, geriau apibriežti, kokiuose teritorijose turėtų būti naikinami vienogynai. Ir faktiškai prognozės nepasitvirtino, produkcijos kiekis auga. Aš manau, kad reikėtų tyrimą atlikti, kaip veikia sodinimo teisės kaip jomis naudojamas. 16 valstybių narių šiuo metu pageidauja peržiūrėti sudinimo teisų panaikinimo sprendimą. Ir parlamentas pagėdauja, kad tai būtų padaryta BŽUP reformos kontekste. Komisija pristatydama BŽUP reformą komentavo planus šioje srityje, nesenoje pono Dantan nuomonėje. Taip pat buvo analizuojama BŽUP reforma ir a, teigiama, kad iki 30 metų reikia atsisakyti sodinimo teisų. Ne, Tai nenuostabu, nes pasiūla paklausa šioje srityje yra glaudžiai susijusios. Viena vertus gali pasirodyti, kad šiuo metu priimtas sprendimas gali tapti gana neįveikiama kliūtimi ateityje, bet ir gali duoti netiek naudos, kiek padaryti žalos. Pastarojo meto reforma prisidėjo ir prie vyno rinkos dalies praradimo, o tam negalime pritarti. Nors, aišku, vyno naikinimas turėjo prisidėti prie pagaminto vyno kiekio mažinimo. Mums pavyko sumažinti vyno gamybą, bet tik tam tikrose šalise gamintos juose. Todėl aš manau ateityje. Yeah. Europoje reikėtų atsisakyti vienas kitam prieštaraujančių elementų, kaip kad pažymėta audito rūmų specialiojoje ataskaitoje. Reikalingo ne tik tikslai vynoginų restruktūrizavimo srityje, bet komisija taip pat turėtų įvertinti visapusiškai, kokios priemonės, kokiu, kokios priemonės galėtų būti taikomos, bet nepakenktų sektoriaus konkurencingumui. Yra dar ir kit, nes kai kurios priemonės gali pažeisti pasiūlos paklausos balansą, ypač turiu galvoje sodinimo teisės manyčiau, kad gal reikėtų imtis kampanijos dėl um, europinės geografinės nuorodos apsaugos. Aišku, reikia skatinti mūsų vyno pardavimą tarptautinėse rinkose. Bet išvelgiu tam tikrą priešybę siūlomų priemonių. Sakoma, kad ES kad e, eksportuoti galima, bet vidaus rinkoje reikia mažinti suvartojimą dėl e, sveikatingumo priežasčių. Pirmininkas, ačiū kas norite pasisakyti, kolegos, bet prašyčiau kalbėti trumpai. Pone Aela Sender. Na, pirmiausia, noriu padėkoti auditorumams už specialią ataskaitą, už paaiškinimus. Aš pritariu daugumai ponios Vilėlą pateiktiems pasiūlymams, nes tikrai sektorius europinių lygių yra svarbus ir per pastaruosius metus mes gerokai pažengėme reklamuodami vyną besivystančios rinkos šalise. Reikėtų atsisakyti nenuseklios politikos. Tai padėtų išvengti <clears throat> tam tikrų trūkumų ir sumažinti didinti ir padidinti ES konkurencingumą. Manau, komisijos pirmas uždavinys tai yra atlikti. Aišku, dabar mūsų eksportas išaugo, uh, e, europinis vynas sulaukia vis platesnio pripažinimo trečiojoje šalyje, bet norit kaip jūsų dėmesį į auditorumo ataskaitos 60 punktą. Panašu, kad jis nėra jau toks teigiamas. Reikia pasibėti, kad bendroji žemės ūkio politika netiek daug dėmesio skiria vyno sektoriui ir konkrečiai jo konkurencingumui trečios, trečiųjų šalių rinkose. O klausimas labai svarbus, nes vyno kokybės prasme mūsų vynas turėtų būti konkurencingesnis. Todėl būtų įdomu išgirsti, ar komisija neketina imtis žingsnių šioje srityje, kad europinis vynas įgytų geresnę reputaciją. ir ar nereikėtų galvoti apie europinį vyną, europinį etiketę, taip sakant. Ačiū toliau, ponė Českola. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti audito rūmams už pateiktą ataskaitą, taip pat padėkoti ir pranešėjai. Tikrai sutinku, kad vynoginų naikinimo schema turėjo pirmiausia panaikinti dėl struktūrinių priežasčių atsiradusi vyno perteklių, bet tikrai neturi būti naikinami modernizuoti vynogynai, kurie dirba stabiliai. Todėl restruktūrizavimo turi būti geriau derinamas su vynogynų naikinimu, jeigu norime pasiekti užsibrieštų tikslų. Iš tiesų, tikslai vinoginų naikinimo srityje buvo nustatyti labai aukšti, gal reikėtų juos peržiūrėti. Kitas dalykas, kad komisija turėtų nustatyti labai aiškius rodiklius šioje srityje, kad būtų atsisakyta paramos teikimo tiems vinoginiams, kuriems jos nereikia. Manau, kad e, vykdoma politika gali kelti grėsmę namų vynui. Nes e, toks vynas tradiciškai gaminamas e, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje, Čekijoje svarbu kad būtų e, <clears throat> stiprinamas smulkesnių vynogynų konkurencingumas. Būtent tie mažieji gamintojai gamina bent jau Čekijoje geresnės kokybės vyną. Ir gali kilti tikrai problema panaikinus sudinimo teisės iki 16 metų. Manau, kad šį klausimą reikėtų dar atskirai aptarti. Aišku, iš vienos pusės reikalinga tą sektorių geriau reguliuoti europinių lygių, tačiau kita vertus smulkieji vindariai dabar yra atsidūrę gana sudėtingoje padėtyje ir jiems labai sunku pasinaudoti vykdomos reformos teikiamais privalumais. Jie labiau susiduria su padidinta rizika. Taip pat sutariu, kad reikia galvoti ne tik tai apie ES eksportą. Gal reikia galvoti apie priemonas, kurios skatintų vartoti Europoje pagamintą vyną mūsų pačių šalyse. Taigi tiek. Ačiū, ponia Českova. Dabar žodis komisijos atstovai. Galbūt galite pateikti atsakymus išduotus klausimus iš jūsų perspektyvos. Ačiū, pirmininkė. kai dėl specialiosios ataskaitos pritas, pristatymo Tai visų pirma, aš nesutinku. Kad, sakėte, kad dėja disbalansas tarp paklausos ir pasiūlos. De abastecimiento de vino. Tačiau šiuo metu susidurime su vyno tiekimo problema. Praėjusiais metais derlius buvo mažesnis nes sumažėjo auginimo plotai, kai kuriuose šalyse derlius buvo mažesnis. Šiemet bus pagaminta maždaug 150 milijonų hektolitrų. Na, tai reiškia, kad dėl trūkstamos pasiūlos prarasime rinkas užsienyje. vyno sektoriuje, ypač didžiosiuose vindarystės šalise sumažėjo vartojimas, ypač Ispanijoje, taip pat Italijoje ir Prancūzijoje. Tai tiesa. Tačiau, tai tiesa, tačiau rinkos e, mechanizmo distiliavimo sektoriuje panaikinimas reiškia, kad e, e, eksportas padidėjo e, taip nuo 15 milijonų hektolitrų eksporto, eksportas išaugo iki 23 milijonų. Aš nežinau, ar tokia tendencija gali tęstis, nes tiesiog vyno nepakanka. Kai dėl audito rūmų siūloma išvadų, tai dėl siūlomų priemonių mes turėjome abejonių prieš keletą mėnesių. Aišku, gali būti, kad tam tikrais metais įvairūs veiksniai sutampa, e, gali būti didelis derlius, bet padidėja valiutos kursas ir tuomet yra tiekimo problema. Tačiau pastaraisiais, pastarosius keturis, keturis metus vykdant reformą, gerinant e, konkurencingumą, kas buvo reformos pagrindinis tikslas, mums pavyko. Dėl tų priemonių sektorius reagavo ir padidino eksportą. Na ir dar norėčiau grįžti prie to, ką sakė audito rūmo atstovas ir parlamento pranešėjas. Pranešėja. Mes nematome e, prieštaravimo tarp dviejų reformos aspektų, tai yra vynogynų naikinimo sistemos ir restruktūrizavimo vynogynuose, kas padėjo kitiems e, augintojams, kurie nebuvo konkurencingi, tapti konkurencingais. Pavyzdžiui, Langedokė, Kastilo Lamančioje arba Sicilijoje buvo vynogynų vienas šalia kito, kur vienas buvo sunokintas, o kitas e, restruktūrizuotas ir tapo konkurencingas. Tapo konkurencingas ir gali parduoti savo vyną Amerikos rinkoje, pavyzdžiui. E, šios uh, priemonės, aišku, nepadidino derliaus, o jį sumažino ypač Italijoje, kur buvo dideli derliai, bet labai prastos kokybės. Ispanijoje taip pat e, restruktūrizavimas taip pat nepadidino derliaus. Taigi, lygiai grečiai mūsų priemonėms kiti gamintojai įrengė drekinimo sistemas, pradėjo gaminti aukštos kokybės vyną ir eksportuoti jį į užsienį, gaudami geresnę kainą. Taigi, toks politikos priemonių mišinys iš esmės buvo pozityvus. Galbūt buvo galima teikti mažiau paramos vynogynų naikinimui. Galbūt. nes ta parama padidėjo 10 procentų. Ir e, sodinimo plotais mažėjo 160 tūkstančių hektarų. Na, e, vynogynų naikinimo e, sistema buvo laikina, jį veikė trejus reformos pirmosius metus. Jį turėjo padėti kai kuriems gamintojams reformos pradžioje, kuomet jie nebuvo konkurencingi, padėti jiems išeiti iš sektoriams, sektoriaus, o kitiems restruktūrizuotis. E, Vynoginų naikinimo sistema baigėsi 11 metais ir tolesnės paramos jau nebuvo šiems veiksmams. Todėl noriu patikinti parlamento narę iš Čekijos, kad iš tikrųjų daugiau tokių priemonių nenumatoma. Kai dėl vyno propagavimo noriu patikslinti, kad šiuo metu tai daroma dviejopai, skiriant Europos finansavimą. Mes galime tik tai padėti vyną propaguoti trečiosios šalyse, E, ši priemonė davė labai patenkinamų rezultatų. Priemonė yra nauja, kurią šiek tiek užtruko valstybėms narėms įgyvendinti. Tačiau pati priemonė yra gana įdomi tiek žinomose rinkose ir naujose rinkose, tačiau grįžtama informacija labai pozityvi. Na ir kita priemonė yra vyno propagavimas ES šalyse. Žemės ūkių, ūkio produktų propagavimo programuose, kurios yra horizontalios programos, yra ir vynui numatytų priemonių, pabrėžiant vyno kokybę, kilmės šalį. Na, tačiau, aišku, negalime propaguoti ar reklamuoti kažkokių konkrečių gamintojų. Tik tai vyno rušis. Tačiau tokios priemonės e, vykdomos kasmet. Taip pat čia buvo minėta trečiosios šalis daro Europos e, rinkai įtaką dėl to, kad jų vynas yra daug pigesnis. Žinoma, tačiau a, e, galiu pasakyti, kad pigiausiai žemiausios kokybės vynas parduodamas yra iš mano šalies, iš Ispanijos. Na, kai kas sako, kad trečių šalių vynas yra pigus. Taip, jis yra gana pigus, tačiau nėra jis toks pigus kaip e, Ispanijoje pagaminamas vynas. Ir kai kuriuose kitose ES šalyse. Taigi mes turime propaguoti kokybę ir tos restruktūrizavimo priemonės mums padeda žymiai pagerinti kokybę. Nes gamintojai daugiau dėmesio skiria kokybei, o ne kiekybei. Pavyzdžiui, e, trečiosiose šalyse nėra skiriamos, skirstamos sodinimo teisės, bet jie yra labai konkurencingi. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje trečiosios šalis užima apie pusę rinkos, tai Europos šalis yra praradusios savo rinkos dalį. Junktinėje karalystėje, Junktinėse valstijose, Vokietijoje prarandame europinio e, vyno rinkos dalį. Tačiau, pavyzdžiui, mūsų vynams puikiai sekasi tokiose rinkose kaip Kinija. Dar vienas e, komentaras apie sodinimo teisės. Noriu paaiškinti, kad tai yra laikina priemonė. Vyno reforma pradėta 1999 metais patvirtinta ministrų taryboje, turėjo būti vykdoma iki 2010 metų. Ir dabartinės reformos atveju turėjom, norėjome grįžti, grįžti prie pradinių sprendimų. Kadangi ir, ir buvo nuspręsta pratesti, suteikti sudinimo teisės. Komisijos narys Čiolaš įsteigė aukšto lygio darbo grupę, kuri nuo kovo mėnesio posėdžiavo jau tris kartus. Ir manau, kad savo pranešimą paskelbs lapkričio pabaigoje. Čia dalyvauja ir Europos parlamentas kaip stebėtojas. Ir mes analizuojame galimą sodinimo teisų liberalizavimo poveikį vyno sektoriui ir apskritai gamintojams. Taigi, e, po kelių mėnesių ši ataskaita bus paskelta. Ačiū už pasisakymą. Na ir vėl žodis pranešėjai. Pone Ortis, prašom užbaigti diskusiją. Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Akivaizdu, kad rinkos situacija yra pagerėjusi, galbūt pernelyg dideliam pesimizmui pagrindo nėra. Aišku, klimato pokyčių poveikis yra svarbus taip pat, taip pat tačiau ne, na, šią prasme negalime nieko prognozuoti. Nežinoma, kaip bus ateityje. Taip pat turime atsižvelgti ir į valstybių narių poziciją bei į viso sektoriaus poziciją apskritai. Sodinimo teisų liberalizavimas e, turėtų poveikį daugeliu gamintojų. Taip pat e, gali pakengti ir vyno kokybei. Taigi reikia ieškoti pusiausvėros tarp pasiūlos ir paklausos. Tai tiek mano komentarų. Auditorumai, prašau, e, jeigu norite kalbėti labai trumpai, E, nes e, laukia laukia jų autobusas jūs vežti į Luksemburgą. Kalbėsiu labai trumpai, nesu įstikinęs, kad autobusas palauks. Keletas trumpų pastabų dėl komisijos pasisakymo. Aš tvirtinau, kad neturime didėjančio disbalanso ir pavyzdys buvo praėjusiu metu oras. Aišku, oras, oras algos gali pagerėti, visada to tikimės tačiau aš nemanau, kad dviejų, dviejų metų horizontas leidžia sakyti, kad problemos išspręstos. Kitas dalykas - gamybos didėjimas. Daugelėje šalių čia yra daug problemų. Pirma diagrama tai demonstruoja galiu paminėti taip pat 8 ir 9 diagramas, komisija sako, kad e, darbo našumo padidėjimo nebūta. 8-9 grafikuose matome aiškiai, aiškiai pagerėjimus. Taip pat čia yra pateikti palyginimai tarp restruktūrizuotų ir nerestruktūrizuotų zonų. Taip pat turiu pasakyti, kad audito rūmai šiuo metu analizuoja ir reklamos klausimą. Ir tikėkime, kad kita ataskaita na, bus patikta šiek tiek greičiau negu šita ir ten bus ir apie tai kalbama. Pirmininkas, ačiū. Noriu baigti diskusiją dėl 11 klausimo. Toliau vyks koordinatorių posėdis. E, tačiau posėdis užtruks tik tai porą minučių, nes kitus svarbius klausimus išspręsime rytoj, o dabar prašau visus, kurie neturi teisės būti koordinatorių posėdėje, prašau išeiti. Jeigu koordinatoriai klauso, tai kalbėsime apie klausimus ir delegacijų vizitus. E, tuos klausimus paruošė sekretariatas ir frakcijų darbuotojai. Klausimas yra, ar sutinkate ar ne. Jeigu sutinkate su pasiūlymais galime perduoti tai tinkamoms parlamento tarnyboms.